Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai. Ponios ir ponai, norėčiau kuo nuoširčiausiai pasveikinti visus susirinkusius į šį labai svarbų pramonės komiteto posėdį. Iš karto norėčiau pasveikinti ir kolegas ir kolegės iš kultūros reikalų komiteto. Jie taip pat dalyvaus mūsų posėdėje. Na ir taip pat nuoširdžiausiai norėčiau pasveikinti kandidatę į komisares Gegegan Quinn. Sveiki atvykę pas mus. Tikriausiai visi ko puikiausiai žinote ir man nereikia to išsamei minėti, kad šiam klausimui yra taikomas labai griežtos taisyklės dėl klausimų pateikimų ir taip pat atsakymų pateikimų. Taigi aš norėčiau visų kolego, taip pat ir gerbiamos komisarės paprašyti vadovautis tomis taisyklėmis. Dėl to, kad ir tie, kurie yra kalbėtojų sąrašo pabaigoje, taip pat galėtų pateikti savo klausimus. Jūs žinote, kad šio klausimo metu mes svarstysime svarbų klausimą, o būtent inovacijas, mokslinius tyrimus, technologijas. Kaip ir jūs, taip ir aš žinau, kad šioje srityje ES turi daug kompetencijų. Visi tikriausiai perskaitėte dokumentus, susipažinote su kandidatės gyvenimo aprašymu, jo sukaupta patirtimi, būtent šioje srityje. Visų pirma, suteiksiu galimybę kandidatė į komisarus pasisakyti, jai skiriama 10 minučių o paskui jūs visi, kurie esate traukti kalbėtojų sąrašą, galėsite pateikti savo klausimus. Prašau ant manęs nepykti, bet šiandien labai griežtai žiūrėsiu, kad visi kalbėtų tiek, kiek laiko yra ir skirta, nes reikia elgti sąžiningai kitų kolegų atžvilgių. Na, tuo ir baigsiu savo pasisakymą, sutaupiau dvi minutės, dabar suteikiu žodį ponė Gegigan Quinn, sveika atvykusi pas mus, dabar suteikiams galimybę prisistatyti komitetui, prašom. Prašom, žodis jums. Pone pirmininkė, gerbėmėjai įtri komiteto nariai. Atsakingumas ir dialogas yra europinės demokratijos pagrindas. Ir Tikiuosi, kad jūs patvirtisinte mano kandidatūrą ir patikėsite man Europos komisijos darbe mokslinių tyrimų, inovacijų ir mokslo portfelį. Aš žinau, kad Europa ir parlamentas puoselė demokratiją, taip kaip ir aš. Nuo to pirmo karto, kai aš dalyvavau rinkinėje kompanijoje tam, kad būtų uh, balsuojama už ES narystės 72 metais, mano politinė karjera keitėsi ir visada buvo susijusi su Europos esminiais reikalais. Per savo ilgą karjerą kaip išrinktoji tautos atstovė ir kaip ministrė ES gebėjimas veikti kontekste man visuomet atrodė labai įdomus dalykas. Per savo patirtį dirbdama ministerijoje padėjau Airijai greitai persi, pasikeisti ir tapti taikę bei pažangę visuomenę ir sukurti nuo e, žinių ekonomiką. Aš manau, kad dabar esant kriziai tie, kurie iš mūsų dirba viešo, viešųjų institucijų darbą, privalo būti optimistai. Parlamentas tik tai gali paliudyti, kokią galę turi politinę vaizduotę, skatinant inovaciją, susitaikymą ir gebėjimą šalinti problemas. 50 metų taikaus sambuvio. Štai yra rezultatas. Kiti mūsų rezultatai bendroji rinka, euro ir žemino susivienimas. Europa formuoja ir įgyvendina į įvairius pokyčius. Iš esmės mes esame inovacijų sąjunga ir integracija taip pat yra inovacija. Buvo labai daug įvairiausių pasikeitimų, o dabargi jau prieimus Lisabonos sutartį mums reikia judėti ir pereiti nuo diskusijų apie Europą prie darbo ir tų darbo rezultatų pateikimo europiečiams. Persitvarkymo darbo tvarkė kurią patvirtino pirmininkas Baroso, patvirtina šį dalyką. Ir man patikėtoje darbo srityje aš stengsiuosi mokslo mokslo tyrimus paversti centriniu dalyku Europos Sąjungoje. Inovacijos kultūra skatina keisti valdymą Ir tikra inovacijų sąjunga turi, re, turės remti rinkas, kurios yra atviros naujiems rinkoms dalyviams ir pasikeitimus skatinančiams investicijoms. Mokslinis tyrimai, met, kurie meta iššūkį sienoms, padeda įveikti lūžio taškus, plečia mokslo žinias ir jungia mokslininkus, mokslininkus bei tyrėjus, padeda pasiekti gerų rezultatų. Inovacija reiškia, kad mes galėsime geriau konkuruoti. Naujojo ekonomikoje žinios, kurios yra reikalingos, padės mums skatinti ūkio atsigavimą. 2020 m. ES vizija, pagal kurią pagal ES 20 metų viziją komisija ketina apirėpti veik, savo veiklą įvairiausias sritis ir paspartinti inovacijas. O dabar mes turime susidoroti su iššūkiais, kurie kyla inovacijų ir mokslinio tyrimų srityje ir atitinkamai pritaikyti savo ūkius. Yra dvi, du strateginiai tikslai. Pirmiausia, tai sutvarkyti bendrą rinką taip, kad būtų skatinamos inovacijos ir antra, baigti bendros europinės mokslinio tyrimų erdvės kūrimą. Mes turime numatyti, kokios, kokie mums kyla iššūkiai ir atitinkamai juos nugalėti tam, kad galėtume skatinti inovacijas. Bendroji rinka turi padėti e, turi būti parengta tokiam darbui mokydamėsi iš ankstesnės patirties ir iš tos patirties, kurią sukaupėme panaudodami Europos investicijų bankų investicijas, mes galime toliau veikti. Mokslinio tyrimų srityje, jeigu mane patvirtinsite komisijos nare, esu numačiusi siekti trijų prioritetų. Pirmiausia, tai yra baigti Europos mokslinio tyrimų erdvės kūrimą toliau spręsti tas didžiulius iššūkius, su kuriais susiduria mūsų visuomenės ir sukurti kūrybiškumo ir inovacijų mokslinio tyrimų kultūrą. Pirmiausiai, tai nebejotinai reikia baigti darbą, kuriant bendrąją Europos mokslinio tyrimų erdvę. Ir šioje srityje reikia toliau plėtoti penkias prioritetinės sritis. Tai moksliniai tyrimai ir mokslininkų skatinimas, jungtinės programos infrastruktūra, žinių perdavimas ir tarptautinis bendradarbiavimas. Mūsų penktoji laisvė turi užtikrinti laisvą mokslininkų judėjimą ir pasikeitimą žiniomis. Mes taip pat žinome, kad 3 procentų pagal Barceloną skirimas nuo kiekvieno šalies BVP moksliniams tyrimams yra labai svarbus dalykas. Bet tam, kad mes galėtumėm pasiekti šio rodiklio ir šio tikslo, mes turime užtikrinti geresnės investicijoms sąlygams. Labai svarbu, kad sienos nekliudytų moksliniams tyrimams ir kad savarankiška Europos mokslinio tyrimų taryba galėtų nekliudomai veikti. Toliau, mes turime taip pat um, aiškiai suvokti, kokie kyla didžiuliai mums sunkumai šioje srityje. Klimato kaita ir yra tas rytis, kur pirmiausia reikėtų imtis mokslinio tyrimų. Kaip klimato kaita paveiks mūsų gyvenimus ir piliečių um, darbą būtina įsiaiškinti. Energetikos srityje mes pirmiausiai turime e, parengti ir patvirtinti strateginį energetikos ir technologijų vystimo planą SET plano, po to investuoti į nemažą kiekį projektų, kurie padės įspręsti mūsų energetikos e, srityje esančius poreikius. Kitas dalykas, kad mums reikia investuoti ir į medicinos sritį, tam, kad spręstume senėjančios visuomenės problemas ir užtikrintume kokybišką gyvenimą mūsų senėjančioms visuomenėms visuomenėms komunikacijos. Yra dar vienas rytis, kurioje būtina imtis mokslinio tyrimų. Trečia, reikalinga sukurti ir inovacijų bei mokslinio tyrimų kultūrą. Moksliniai tyrimai Taip pat reiškia, kad reikia suteikti daugiau galimybių moterims visaverčiai dalyvauti mokslinio tyrimo mokslo tyrimajame darbe. Mes turime be kita ko ir geriau priartėti prie visuomenės, nes visuomenė turi žinoti, kuo mes užsiemame ir suprasti, kad mokslas yra jos pažangos variklis. Septintoji ES pamatinė mokslinio tyrimų programa apriepinti laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų yra pati stambiausia tokio pobūdžio programa pasaulyje. Ir ši pagrindų programa turi tapti priemonę, bet ne ne savo tiksliu darbu. Esu tvirtai įsitikinusi, kad kartu su Europos parlamentu mes galėsime tinkamai įvertinti tą darbą, kuris atliekamas pagal septintąją pamatų programą. Toliau turime labai tikslingai dirbti, kad įtrauktume ir mažas bei vidutinės įmonės. Reikia supaprastinti septintosios pamatinės pagrindų programos finansinės ir administracinės procedūras bei taisyklės. Mes turime tinkamai išnaudoti į fondus, bet atitinkamai ir proporcingai naudoti kontrolę ir labai profesionaliai jos valdyti. Mes turime supaprastinti ir auditą bei vertinimą. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų gyvybingos viešosios privačios partnerystės, nes tokiu būdu mes galėsime nusekliai veikti ir šiuo atveju reikėtų atkreipti į tarptautinę tarptautinę plotmę. Galiausiai mes turime išsiaiškinti, kaip galima papildomai išnaudoti turimus finansinius išteklius. Europa įžengė į inovacijų amžių. Ir šiame amžiuje mes galime arba vilkti sodegoje, arba būti priešakinėse darbo linijose. Europa, jeigu galvosime apie geriausią scenarių, iš tiesų gali dirbti ir dirbs ateityje. Kartu su Europos parlamentu mes tikrai galime užtikrinti kaitą ir mums tos kaitos būtinai reikia. Ačiū. Labai ačiū, ponė Gegugen Quinn. Ačiū, kad laikėtės jums skirto laiko. Dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. Visų pirma, ponė Delka Stilio Vera, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Gėgin Kvin, savo frakcijos vardu, EPP frakcijos vardu noriu Jūs pasveikinti pramonės komitete ir šiuose klausimuose. Laiko nedaug, tad iš karto persiu prie klausimo. Inovacijos e, ir jų sąsaja su mokslo tyrimais, e, naujomis technologijomis yra aiškus, ponas Baroso labai aiškiai yra pasakęs, kad tai prisidės prie pažangos Europoje. O dabar mes matome, kad technologija ir kultūra atsirado viename e, komisijos e, portfelyje, tuo tarp, kai inovacijos tarsi atiduotos pramoniai. Kaip ketinate spręsti tą galių susikirtimą, kai kalbame apie inovacijų teoriją ir konkrečius instrumentus tą teoriją įgyvendinant praktikoje? Dėkoju. Vienas iš svarbių dalykų, kurį reikėtų prisiminti, yra štai koksai. Kai prezidentas Baroso pateikė savo gairės parlamentui, jis pabrėžė, kad vienas iš centrinių komisijos darbo elementų bus mokslo tyrimų ir inovacijų plėtra. Jeigu mes norime išspręsti iškilusius iššūkius, susidoroti su dabar iškilusią ekonomikos krize, privalome dirbti novatoriškai. Turime praeitįje nemažai mokslo tyrimų pavyzdžių, kurie nepaprastai svarbus ir naudingi, bet dabar visą tai reikia pavirsti kasdienos rezultatais. Aš, žinoma, kalbu kaip politikė. Man svarbu, kad tie moksliniai tyrimai galų gale virstų papildomomis darbo vietomis. Mes norėtume, kad jauni žmonės būtų skatinami studijuoti ir nueitų dirbti į finansų sektorių. Tai buvo praeitie, dabar tas finansų sektorius susidūrė uh, su problemomis Vadinasi, turime žengti toliau, vėl inovuoti, ieškoti kitų kelių. Be jokios abejonės, kad inovacijos komisijoje bus svarbios visose e, politikos rytise. Mes padarysime viską, kad inovacijos politika būtent visur ir atsispindėti, bet pati viena aš to padaryti negalėsiu. Būtina, kad visi paskirtieji komisijos nariai, kurie dirba kitose inovacijų srityse, ar e, skaitmeninės ekonomikos, ar įmonių srityje, ar dar kur nors, dirbtų drauge. Tik dirbdami drauge mes galų gale ir gyvendinsime tą inovacijų politiką. Papildomas klausimas. E, man vis tiek lieka problema, kai e, kažkas vienas e, užsima teoriją, o kažkas kitas valdo biudžetą. Nelabai įsivaizduoju, kaip galima tada tikslų pasiekti. Nes visai galimas dalykas, kad tokiu atveju tas instrumentas sulėtins Europos pažangą, o ne padės inovacijoms. Žinoma, sutinku, kad čia yra sunkumų. E, pirmas žingsnis yra sudėti mokslo tyrimus, inovacijas ir mokslą į vieną portfelį, kad tai būtų varamoji jėga. Ta turime padaryti greitai. Mes taip pat turime sutekti galimybę vystytis e, privačiai ir viešai partnerystiai. Mes turime e, užtikrinti, kad Europos investicijų banko lėšos galėtų patekti į kitas rytis, pavyzdžiui, smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kurios sudaro ūkio nugarkaulį. Iš tikrųjų, jeigu tos įmonės negali ar susiduria su barjerais, dalyvaudamos e, tokioje veikloje. Mums reikia tos barjerus šalinti. Turime užtikrinti, kad tie barjerai bus pašalinti, kad bus nutiesti nauji tiltai ir be jokios abejonės siekdama to aš bendradarbiausiu su visais savo kolegomis. Labai ačiū toliau, ponė Rera Madurelė. Muchas gracias, señor presidente. Eh, señora Gegenquin, uh, también. Labai ačiū pirmininkė. Pone Gegikin Quinn, aš taip pat savo frakcijos vardu norėčiau Jūs pasveikinti atvykus pas mus ir palinkėti Jums visokiojo pasiekmės. Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai svarbus faktoriai skatinantis konkurencingumą. Taigi aš manau, kad labai svarbu sukurti tokią strategiją, kuri mums padėtų veikti krizę. Noriu paminėti ir dar keletą aspektų. Jūs apie tai taip pat buvote užsiminusi. Uh, Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra esminiai faktoriai, norint pagerinti žmonių gerovę, visuomenės gerovę. Galų gale tai yra mūsų politinio darbo tikslas. Kaip Jūs manote, kaip komisija galėtų prisidėti prie to, kad būtų skatinama mokslinio tyrimų ir technologijų plėtros socialinė e, e, socialinis aspektas, nes tai sukurtų daugiau darbo vietų, užtikrintų geresnę socialinę sanglaudą. Na ir taip pat aš manau, kad reikėtų sukurti geresnės sąlygas neįgaliems žmonėms. Mes siekiame sukurti mokslinį tyrimų erdvę. Ar ką apie tai manote? Komisarė, mes kuriame mokslinį tyrimą erdvę dėl keleto priežasčių. Visų pirma, turiu pasakyti, kad ši erdvė buvo pradėta kurti 2000 metais. Tuomet mes vadovavomės pagrindinę idėją, kad reikėtų skatinti mokslinis tyrimus. Kaip airė, aš tikrai esu puikiai susipažinus su Lisabonos strategija, startimi. Uh, Ir vienas iš Lisabonos sutarties straipsnių nurodo, kad turėtų būti sukurta mokslinių tyrimų erdvė. Apie tai kalbama straipsnė 182.5 ir 180. Labai svarbu koordinuoti mokslinius tyrimus, nes Europos Sąjungoje atliekama daug mokslinių tyrimų, jie yra labai sėkmingi, tie moksliniai tyrimai atliekami įvairiose srityse ir kartais jie dubliuojasi. Aš galiu Jums pateikti pavyzdį. Saugaus maisto tinkle paaiškėjo, kad su salmonelių bakterijomis buvo atlikti 72 tyrimai. Taigi darbas tiesiog kartojamas, nebendradarbiaujama, na, o tai e, trukdo skatinti ekonomiką. Ką galėtų padaryti privatus sektorius? Tarkim, 2003 metais mes sukūrėme Europos technologijų platformą. Šiai platformai į šią platformą yra įsiliejęs ir privatus sektorius, yra kuriamos e, naujos darbo vietos, ypatingas dėmesys yra skiriamas pažangioms rytims, pavyzdžiui, saulės energijos panaudojimas ir taip toliau. Ir tai taip pat gali padėti mums e, įveikti krizę. Mes e, sukūrėme bendras technologijų iniciatyvas. Kaip žinia, yra penkios tokios iniciatyvos. Rengdamasi šiam susitikimui, Pirmininkas nutraukia komisarę ir prašo galimybę suteikti žodį e, poniai Rera Madurel, kad ji galėtų pateikti papildomą klausimą. Labai ačiū, pirmininkė. Aš dar norėčiau pasiteirauti štai ko. Šie metai ES yra paskelbti kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi metais kokiu iniciatyvu jūs ketinate imtis, kaip jūs manote, kokiu iniciatyvu turėtų imtis komisija, būtent šioje srityje. Komisarė. Na, aš suprantu, kad Ispanija, kaip pirmininkaujančiai šaliai, tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Mes sieksime, kad būtų atliekami moksliniai tyrimai visose sritise, kurie arba tiesiogiai, arba netiesiogiai yra susijęs su skur, skurdo mažinimu. Ar nepriklausomai nuo to, kur tie veiksmai būtų atliekami, ar ES ar už jos ribų. Mums reikėtų rasti sprendimus, kaip galima būtų sumažinti skurdą. Man atrodo, kad tai yra įmanoma tik imantis politinių priemonių. Labai lengva kalbėti apie teoriją. Aš manau, kad žymiai svarbiau yra praktika. Svarbu imtis veiksmų, būti aktyviems. Be abejo, ne viskas priklauso vien tik nuo manęs. Daugelis kitų komisarų taip pat turės bendradarbiauti, dėl to aš manau, kad čia yra labai svarbu veiksmų koordinavimas ir bendradarbiavimas. Labai ačiū toliau kolegė Lena Ek. E, tak, herr ordförande. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pateikti klausimą susijusi su inovacijų politika. Kaip jūs įsivaizduojate bendradarbiavimą tarp e, privataus sektoriaus ir viešojo sektoriaus šioje srityje? 39 procentai e, privataus sektoriaus anksčiau dalyvaudavo mokslinio tyrimų programuose. Dabar tas skaičius sumažėjęs iki 25 procentų. Norėčiau pasiterauti, kaip jūs atsižvelgdama ir į audito rūmo ataskaitą, ką jūs ketinate daryti kovodama su biurokratija. Toliau kitas klausimas susijęs su kamieninių lastelių potencialu. Manau, kad šiais ryčiai reikėtų daugiau dėmesio skirti. Aš manau, kad reikėtų labiau, dar labiau skatinti kamieninių lastelių tyrimus. Kaip, kaip, ką Jūs apie tai manote? Kokį kompromisą ES lygius įsivaizduojate šioje srityje? Pirmiausia, apie privataus sektoriaus dalyvavimą tyrimų srityje ir platesnį mokslininkų įtraukimą. Iš tiesų, komisijos pirmininkas Baroso labai teisingai pastebėjo, kad pats Pirmiausias uždavinys, kuris mūsų laukia, tai yra supaprastinimas. Nes šį darbą ES jau yra pradėjusi. Ir tai pirmiausia padarė audito rūmai, nes mes, dirbdami audito rūmose, pamatėme, kad vienas su tos pačios reikšminės klaidos pasikartoja ir jos kartojasi dėl to, kad yra pernelik sudėtingos procedūros. Bet supaprastinimo darbas turi būti atliekamas tinkamai. Ir nepamirškime, kad septintojo pagrindų programoje jau kai kas pasikeitė, buvo tam tikras procedūrų supaprastinimas atliktas. Turiu galvoje sutrumpėjusi laiką nuo to momento, kai asmo paduoda paraišką iki sprendimo prieimimą. Kitas dalykas - įvairios pažymos ir sertifikatai, kurie yra išduodami. Jie išduodami daug lengviau, ypač kai programos vertė neviršė tam tikrų aukštutinių ribų. Yra sukurta unikali registravimo sistema ir užuot pagal skirtingas programas siuntus tą pačią informaciją, reikia kaupti siunčiamą informaciją vienoje srityje. Ir jau dabar toje sistemoje yra užsiregistravę 15 tūkstančių asmenų. Anksčiau esu sakiusi, turiu galvoje komisijos dokumentą, kad mums reikia galvoti apie pagristą riziką. Ir jokių būdų, jokioms esant aplinkybėms, negalime kurti pavojaus tvarkingam finansų valdymui. Kitas dalykas, kad mažiau taisyklių, papra, daugiau paprastesnių taisyklių reiškia ir geresnį valdymą. Pavyzdžiui, VMI toks supaprastinimas padėtų plačiau įsitraukti į darbą. Buvo dar antras klausimas, pirmininkas nutraukė. Dabar sutikiu galimybę poniai Ek pateikti papildomą klausimą, prašom. Ačiū, pirmininkė. Kiek aš supratau, jūs pažadėjote, gerbiama komisarė, kad ketinate intensyviai dirbti, kovodamas su biurokratija ir siekdama supaprastinimo. O dabar norėčiau jūsų paprašyti atsakyti į antrąjį klausimą. Kaip jūs vertinate dabartinę politiką susijusią su um, tokių lygų kaip diabeto ir panašių lygų įveikimu? So... Dabartiniu metu tyrimai vykdomi įvairiose sritise ir viena iš tų sričių yra neurodegeneracinės lygos. Manau, kad moksliniai tyrimai šioje srityje turi būti spartinami, turi būti siekiama daugiau inovacijų, kad būtų sukurti kokybiškesni produktai, leidžiantis mūsų visuomenės nariams gyventi sveikai ir ilgesnį laiką. O jeigu to norime pasiekti, tai reikia plėsti mokslinius tyrimus ir įtraukti tas įmonės, kurios gamina vaistus, nes nuo jų priklauso labai daugas. Ir galų gale tokiu būdu tokios lygos kaip diabetas ar Alzheimerio lyga gali tapti įveikiamos. Ir žmonės, kurie kenčia nuo pastarųjų lygų, gali tikėtis geresnės gyvenimo kokybės. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ponas Bitik Ofer. Please, uh, Pone pirmininkė, norėčiau žaliųjų frakcijos vardu nuoširdžiai pasveikinti mūsų paskirtąją komisarę, nes jinai atstovauja smaragdiniai salai. Taip pat dabar perėsiu prie esmės. Jūs minėj, neminėjote tokios savokos kaip į žmogų orientuota inovacija. Todėl noriu paklausti, ar jūsų inovacijų ir mokslinio tyrimų vizija apriepia į žmogų orientuotus mokslinius tyrimus ir inovacijas? Nes faktiškai kita vertus inovacijos tai yra žmogaus darbo produktas. Ir ar reikėtų suprasti, kad inovacijų ir mokslinio tyrimų programa apimtų ir aplinkosauginius aspektus ir kai kokios politikos be kita ko galėtų apriepti tas socialinės vertybės ir kaip būtų įmanoma į jas investuoti, kaip susijęti inovacijos politiką su socialinė politika, kaip padaryti, kad inovacijų politika būtų patikima. Pone komisijos narė. Nebejotinai, inovacijų politika bandys susidoroti su visais iššūkiais, stambiausiais iššūkiais, su kuriais susiduria mūsų žmonės ir ES pasaulyje. Kokie yra tie iššūkiai? Jūs paminėjote dalį. Efektyvus energijos vartojimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia bent jau langų sutvarkymą yra viena klimato kaitos sritis, kuriuose moksliniai tyrimai pakeitė žmonių požiūrį ir elgesį. Efektyvus energijos vartojimas gali būti užtikrintas derinant tarpusavyje pažangų valdymą ir reglamentavimą, inovacijas ir mokslinius tyrimą. Ir jūs žinote, kad energetikos sektoriaus planavimas bus atliekamas per artimiausią pusmetį pagal e, planą jau numatyta kurti viešasias privačiasias partnerystės. Ir čia turime galvoti apie ateities fabrikus, ekologinius automobilius ir transporto priemonas ir kitus dalykus, nes tai padės užtikrinti ekologišką darbą ir veiklą, padės užsaugoti mūsų planetą ir pakeisti tuos energijos šaltinius, kuriais dabar naudojamės ir kurių dėja matyt tolimesnė ateityje nebeturėsime. Jau juos galėtume pakeisti mūsų tyrimų ir inovacijų dėka atsinaujinančiais energijos šaltiniais ir tokiu būdu užtikrintume švaresnę ir geresnę aplinką visoje žemėje, kurią naudosis ne tik mūsų vaikai, bet taip pat ir mūsų vaikų vaikai. Ačiū. Pone Būtikofer, ar papildomą klausimą užduosite? Kalbantysis kalba neįsijungęs mikrofoną. Prieiga prie mokslinio tyrimų rezultatų. Septintoje pagrindų programoje yra numatytas toks dalykas kaip žinių bankas. Ar jūs ketinate ir toliau remti tokią politiką, kurios dėmesys yra skiriamas informacijai e, skatinti sąsają tarp inovacijos ir mokslinių tyrimų ir tų rezultatų panaudojimo? Atsakymas. Nebejotinai. Vienas iš uždavinių - užtikrinti galimybę pasinaudoti moksliniais tyrimais, kurie yra vykdomi Europoje. Ir tai reiškia, kad turėsiu dirbti ne tik tai aš, bet ir kiti komisijos nariai. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime intelektinės nusavybės teisės, kurios tampa kliūtimi e, žinių pasidalymui. Pavyzdžiui, reikia panagrinėti patentų klausimą. 20 kartų brangiau kainuoja patento įgyjimas ES negu Junktinėse Amerikos valstijose. Šį klausimą reikia spręsti ir tokių klausimų yra daugiau. Ir aš ketinu dirbti su paskirtuoju komisijos nariu Barnė ir taip pat su parlamentu kad būtų nuei galų gale baigtas tas sunkus darbas, kuris jau seniai vykdomas, kad būtų pašalintos šitos kliūtės. Yra nebejotinai sričių, kuriuose aš turėsiu dirbti ne viena ir kurios neapsiriboja vien tik tai mano kompetencijos uh, ribomis. Tam, kad, tai reikalinga tam, kad mes galėtume skleisti žinias ir jeigu mes tikrai norime gyventi geresnėmis sąlygomis ateityje, tai mes turime šiandien dalytis sukauptomis žiniomis ir užtikrinti, kad mokslininkams, kurie dirba Europoje, būtų daug lengviau pasinaudoti vykdomų tyrimų rezultatais, nekeliant grėsmės, aišku, patiems moksliniams tyrimams. Toliau pasisakys ponas Čičester. Dėkui, pirmininkė, ponė Gegin Quinn, savo pastabose jūs akcentavote bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Aš tai sveikinu. Vis tik e, noriu akcentuoti, kad būtent iš jūsų mes laukiame čia iniciatyvos. Taip pat jūs e, pabrėžėte savo patirtį au, dirbant audito rūmose, sprendžiant administracinės naštos klausimus mokslininkų bendruomenėje. Tad aš noriu ir paklausti, ar busite mokslinio e, tyrimų komisarė, kuri susitelks ties e, didžiosiomis idėjomis, ar jūs tiesiog stengsitės, kad jau dabar esančios priemonės geriau, efektyviau veiktų. Ir ar išlaikysite aukščiausio lygio mokslo tyrimų principą? Na visų pirma, esu politikė, o ne valstybės tarnautoją. Taigi, jeigu klausėte, ar tik tai kalbėsiu apie mokslo tyrimus, ar stengsiuosi, kad tų mokslo tyrimų rezultatai būtų įgyvendinti, tai aš pirmenybę teiksiu antrajam. Aš stengsiuosi tuos mokslo tyrimus įgyvendinti praktikoje, tose srityse, kur mums reikia spręsti problemas. Bendrijoje turime daugybę problemų, kurias galime išspręsti, jeigu pasinaudosime turimais mokslo tyrimais. Esu tikra, kad salėje yra pakankamai daug žmonių, kurie žino, pažįsta mane kaip airijos politikė ir žino, kad aš esu darytoja, nekalbėtoja. E, Atsiprašau, nežinau, ką jūs galvojate, bet iš tikrųjų mano asmenyje jūs susidurite su politike, kuri nori veiksmų ir kuri nori konkrečių rezultatų. Panas Čičesteris, papildomas klausimas. Na, siekdama to, kaip jūs žiūrėsite į tuos didžiuosius projektus, aš čia turiu galvoje at, atomo atomo skilimo programas ITER Galilėjo. Aš manau, kad mokslo tyrimų biudžetas turi remti ir didelius, ir mažus projektus. E, jeigu pradėčiau kalbėti apie vieną iš jų, tai ko gero neužtekčiau laiko, bet jeigu galvosime apie ITER eksperimentinio reaktoriaus projektą, tai Jis yra labai svarbus ilgalaikės strategijos, kuri turi užtikrinti tvarę energetiką elementas. Tai nėra vien tik ES, bet tarptautinis projektas. E, ES e, įgyvendina jį savo teritorijoje, bet yra ir kitos dalyvaujančios šalys. Taigi svarbu remti šį projektą, kuris žiūri į globalius švarios ekonomikos iššūkius. Bet žinoma, turime galvoti apie projektų kainą. Tag, todėl ateityje aš ketinu žiūrėti į visus aspektus, į lauksiu pažangos ataskaitų, jas analizuosiu. Yra klausimų dėl kainų paskaičiavimo, dėl samatų ir taip toliau. Tos informacijos dar kol kas neturiu, bet kai tik ją turėsiu, stengsiuosi užtikrinti, kad informacija būtų tinkamai valdoma. Ir tai padės užtikrinti, kad e, tas projektas, e, kurį vykdome draugė su tarptautiniais partneriais, vyktų sėkmingai ir būtų įgyvenintas. Paklaus ponė Matijas. Dėkoju, pirmininkė. Savo frakcijos vardu taip pat noriu Jūs pasveikinti, ponė. Busimoji komisijos narė. Kalbėjom apie mokslo tyrimus, finansus ir taip toliau, bet netiek daug kol kas kalbėjome apie žmonės. Mums Europoje reikia būtent tyriejų, mokslininkų Europoje netiek daug jų tėra, norint sukurti didžiausią žiniomis pagrįstą ekonomiką pasaulyje mes aiškiai matome, kad mokslininkų skaičius yra nepakankamas. Tad ir norėčiau paklausti, kokiu imsitės priemonių, stengdamasi išspręsti šią problemą susijusią su tam tikrais nelabai palankiais kontraktais, kurie yra siūlomi mokslininkams Europoje. Aš esu jau minėjusi, kaip svarbu užtikrinti tinkamą mokslininkų judumą, mobilumą. Mes turime sukurti tam tikrą atmosferą, kuris skatintų mokslininkus ateiti į mūsų sistemą, dirbti joje, kad jie laisvai galėtų judėti 27 valstybėse narėse, nesijaudindami dėl darbo sąlygų, nesijaudindami dėl savo pensijų teisių ir taip toliau. Todėl ir labai svarbu yra, kad e, bus surenk, surenktas bendras uh, ministrų tarybos posėdis komisijoje, kur uh, posėdžiaus ne tik tai ministrai atsakingi už mokslą, bet ir už užimtumą. Mums labai svarbu, kad mokslo tyrėjai galėtų judėti visoje Europos Sąjungoje be jokių barjerų. Tai svarbus uždavinys, bet čia man reikia jūsų paramos, kad galėtume tą mintį įgyvendinti. Pane Matijas, norėtumėte užduoti papildomą klausimą? Dėkoju už atsakymą. Pane deleguotojai komisarė, man rengis matome didėjančią tendenciją koncentruoti, telkti Europos investicijas. Uh, yra investicijų taryba, kuri e, sprendžia tuos klausimus. Norėčiau, kad jūs e, pasakytumėte, ką nors apie tai, ką reikėtų nuveikti, kad mažesnės valstybės narės galėtų įsijungti į Europos mokslo tyrimų sistemą. Ir kaip Jūs matote tų mažesnių valstybių vaidmenį toje sistemoje? Nes kol kas jos nepakankamai ten įtrauktos. Na, iš tikrųjų, tai vienas iš klausimų, kurį yra man uždavę nemažai žmonių iš šio komiteto dar iki šių klausimų. Iš tikrųjų, jeigu pažvelgsime į visas 27 valstybės narės, pamatysime, kad tarp jų yra nemažų skirtumų. Ką galėtume siekdami pusiausvyros čia nuveikti? Turime pažvelgti į e, mokslo tyrimų uh, institucijas. Ar tai būtų institutai, mokslo tyrimų centrai ar dar kokie. Mes turime stengtis juos modernizuoti. Bet čia nėra vien tik mano kompetencijos sritis. Mes turime užtikrinti, kad struktūriniai fondai galėtų būti čia panaudoti, kaip kad ir įvyko mano pačios valstybėje narėje. Taigi turime pasinaudoti septintosios mokslo tyrimų uh, programos fondais, bet taip pat ir struktūrinių fondų lėšomis. Tai yra labai svarbu, kuriant ne tik infrastruktūrą, bet taip pat ir gebėjimus. To neturime užmiršti. Labai ačiū. Toliau suteikiu žodį poniai Savelę. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti ponę Kekikin, Quinn atvykus pas mus. Linkiu Jums sėkmės. Aš norėčiau pateikti klausimą, panašų į tą klausimą, kurį pateikė panas Čičester. Dėl e, brandolinės energijos panaudojimo kariniais ir taikiais tikslais. Šie klausimai nagrinėjami tarptautiniu lygiu, tarkim, nemažai problemų kelia Iranas Manau, kad per pastaruosius 10-15 metų Europoje nebuvo pakankamai atlikta mokslinių tyrimų brandolinės energijos srityje. Ar turite konkrečių pasiūlymų, kaip komisija galėtų paskatinti universitetinius tyrimus būtent šioje srityje, tam, kad mes galėtumėm renkti brandolinės energijos inžinierius? Ką jūs ketinate daryti? Labai ačiū. Dėkoju, ponė Cavala. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau jūsų vardą. Na, kalbant apie brandolinę energiją, tai manau, kad šioje e, srityje nėra kažkokio stebuklingo sprendimo, kuris išspręstų visas problemas. ES atlieka tyrimų brandolinės energijos e, srityje yra septintoji Euratomo programa. Šioje, į šią programą yra įtraukti brandoliniai tyrimai ir skilimo ir sintezės rytise. Šis projektas yra susijęs ir su ITER programa. Vis dėlto daug kas priklauso nuo pačių valstybių narių. Valstybės narės turėtų skatinti mokslinius tyrimus uh, mažai anglės dioksido į aplinką išskrenčių technologijų srityje. Turėtų būti skatinamos valstybės narės. Aš pati, kaip valstybės, vienos iš valstybių narių atstovė, galiu pasakyti štai ką. E, Sutartė numatyta, kad energetinis miksas yra valstybių narių kompetencija. Na ir komisija negali nurodinėti valstybėms narėms, kokį, kokius energijos šaltinius ir kokiu mastu jos turi naudoti. Tai nėra mūsų kompetencija. Brandoliniai tyrimai vėlgi yra valstybių narių pasirinkimo reikalas aš tikrai norėčiau, kad tos valstybės narės, kurios e, nori atlikti brandolinius tyrimus, būtų skatinamos tai daryti. Labai ačiū. Ar ponė Cavelė norėtų pateikti papildomą klausimą? E, Ne, ačiū, neturiu papildomų klausimų. Kągi, dėkoju, sako pirmininkas. Toliau suteikiu žodį Francisko Soza Wagner. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Gaggen Quinn atvykus pas mus Sveikinu, kad jums siūlomas toks svarbus portfelis. Norėčiau jūsų pasiteirauti. Ką jūs ketinate daryti, kad būtų skatinamas finansavimas tose mokslo, mokslinių tyrimų ir technologijų sritise, kurios galbūt net, iš karto net neš pelną Ką jūs ketinate daryti su tais moksliniais tyrimais, kurie atliekami nepelningose sritise, jie dažnai irgi yra labai svarbus. Galbūt e, galima būtų iš ES biudžeto skirti finansavimą ir tokiems tyrimams. Pane Genkuin, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš vadovaujuosi tokiu požiūriu. Nepriklausomai nuo to, kokioje srityje atliekamas mokslinis tyrimas, jis yra svarbus, jį galima panaudoti. Pati pramonė arba valstybių narių vyriausybės, o taip pat ir partneriai gali nuspręsti, kaip panaudoti turimus mokslinius tyrimus. Mes remiame mokslinių tyrimų programą, tai yra pati didžiausia programa, kuris finansuojama iš viešųjų šaltinių pas, visame pasaulyje. Taigi mes remiame įvairius mokslinius tyrimus įvairias, visose 27 valstybėse narėse. Per artimiausius mėnesius mes ketiname atlikti uh, E, šios programos tarpinį vertinimą, septintosios mokslinių tyrimų programos tarpinį vertinimą. Įvertinsime vis pačius įvairiausius aspektus, rezultatus, išnagrinėsime, kokiu problemu kyla, pasižiūrėsime, ar yra tokių sričių, kur reikia didesnio skatinimo ir taip toliau. Aš su nekantrumu laukiu septintos programos tarpinį, tarpinio įvertinimo, nes mane domina, ar reikia atlikti kažkokių tai pakeitimų. Galbūt reikės pagalvoti ir apie būsimos programos koregavimą. Taigi galite būti tikri, kad mes tikrai nepamiršome jokių mokslinių tyrimų. Atlikt, atlikdami tarpinį įvertinimą, mes pasižiūrėsime, ar programa sėkmingai veikia ir jeigu bus pastebėta kažkokius spragų, jas stengsime užpildyti. Ar turite papildomų klausimų, gerbiamas kolega? Ne, pirmininkė, labai ačiū, neturiu papildomų klausimų. Kągi, labai ačiū. Toliau kolega Odi. Ačiū, pirmininkė. Mane tikrai sužavėjo uh, komisarės energiją, aš manau, kad e, numatytas biudžetas, e, vieno milijardo eurų dydžio biudžetas tikrai nėra pats didžiausias. Kaip jūs įsivaizduojate biudžetą busimam finansavimo laikotarpiui? Dabar siekiama, kad 3 procentai BVP būtų skiriama moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai. Jūs, kaip buvusi Airijos ministrė, žinote, su kokiamis problemomis susiduria nacionalinės valstybės narės. Kaip Jūs manote, kaip valstybės narės galėtų pasiekti tą 3 procentų tikslą? Komisarė, aš manau, kad iš tikrųjų šis tikslas yra svarbus, kai aš rengiausi šiam uh, klausimui. Tai uh, tikrai supratau, kad reikėtų kovoti su susiskaidimu, reikėtų kurti bendrą mokslinio tyrimų erdvę. Aš manau, kad tai yra iš ties svarbu. Mes galime pasiekti didesnės pažangos, koordinuodami veiksmus. Manau, kad mokslinio tyrimų erdvė yra puikia galimybė mums geriau koordinuoti veiksmus tam, kad nebūtų dubliuojami moksliniai tyrimai. Be abejo, mūsų laukia diskusijos apie finansus, biudžetus. Ponas Odi, kaip biudžeto kontrolės komiteto atstovas, tai ką puikiausiai, tą taip pat kuo puikiausiai supranta. Taigi, tikrai diskusijos vyks, aš esu įstikinus, kad jos bus aršios, kad jos bus sudėtingos, kad kils daug iššūkių, bet aš laukiu iššūkių. Aš, kai dirbau vyriausybėje, susidurdavau su įvairiais iššūkiais. Komisija dirba panašiai kaip ir vyriausybė. Kiekvienas turi kovoti už savo kompetencijų sritį. Na ir be abejo, vis tiek ir visi bandys išplėšti kiek įmanoma daugiau finansavimo. Aš galiu jūs patikinti, kad aš darysiu viską, kas nuo manęs priklauso. Uh, Kolega Odi, papildomas klausimas. Jūs tikrai galite tikėtis mūsų paramos tose dėrybose dėl būsimų finansavimo šaltinių. Ir dar noriu paklausti, ar jūs kartu su kolegomis esate pasirengę susidoroti su tom problemom, kurias kelia mokslinių tyrimų srityje atliekamas auditas. Mokslininkam iki gyvo kaulo įkyrėjo visas tas auditavimas. Labai dažnai juos užklumpa kaip bėda. Ir ar jūs ketinate laikytis nustatytų taisyklių ir pareikalauti, kad būtų gražinti fondai, kurie neteisingai panaudojami? Taip, aš žinau, kad ypač mažos ir vidutinės įmonės, kurios bando įsilieti į mokslinio tyrimų erdvę, susiduria su didžiuliais sunkumais ir jas tikrai varo iš proto tą aibę įvairiausio pribojimų, kuri egzistuoja finansavimo srityje. Aš tikrai iš savo pusės galiu pasakyti, nenoriu, kad darysiu ką nors ir kad apskritai komisija stengsiuos nedarytų to, kas keltų grėsmę patikimam finansų valdymui. Aš bandysiu užtikrinti ir sieksiu užtikrinti, kad visos lėšos yra panaudojamos tikslingai ir teisingai. Todėl šis sritis yra susijusi nebejotinai su sritimis, kuriuose būtina toliau vykdyti su paprastinimo darbą. Ir galbūt atėjo laikas, kad mes išanalizuotume, kokiuose sritise ir dėl kokių taisyklių yra daromos vienokios ar kitokios klaidos, kaip dažnai jos pasikartoja, tam, kad būtų galima įverdinti rengiant dokumentus rizikos procentą ir pagalvoti, kadangi mes šiais metais atliksime vertinimą, kaip tą riziką pašalyti. Ir faktiškai jūs čia dirbdami į tri komitete, pono Odin, dirbate ir budžeto kontrolės komitete. Ir jūs gerai labai žinote, kad yra komisija, yra šiai du komitetai ir yra audito rūmai. Ir aš manau, kad tikrai atėjo laikas jiems kartu dirbti visoms šioms keturioms struktūroms. Ir pasižiūrėti, kokios būtų leistinos paklaidos kokie leistini paklaidos dydžiai, kokia turi būti politika šioje srityje, kad nebūtų viskas daroma pagal vieną kurpalių. Ačiū. Toliau klausimą užduos ponia Katirin Trautman. Ačiū, ponia pirmininkė. Pona Gengekvin, jūs sakėte, kad jūs esate politikė. Ir mes išgirdome, ką jūs norėjote pasakyti. Todėl užduosiu jums politinio pobūdžio klausimą. Iš tiesų, Dabartinėmis sąlygomis mes galime pasakyti, kad Lisabono strategijos tikslų nepasiekėme. Ir atsižvelginti tai, ar negalvojate, kad žinių ekonomika turėtų būti tas pats, kas žiniomis grindžiama rinka. Ir kaip jūs ketinate stiprinti darbą šioje srityje Kitai žodžiais tariant, kaip jūs ketinate vykdyti septintąją pagrindų programą, kaip Liublianos procesas, koks jo laukia likimas. Gal tai reikš, kad kartas nuo karto jums teks konfliktuoti ir su valstybių narių atitinkamus ryšių ministrais. Paskirtoji komisarė. Atsakymas. Pirmiausia, manau, bus labai svarbu mobilizuoti, sutelkti mokslininkų potencialą. O kai kalbame apie konfliktus su valstybėmis narėmis ir jų ministrais, tai turiu pasakyti, kad kartais tai būtina. Nors aš asmeniškai norėčiau tokių konfliktų išvengti. Ir nebejotina, kad kai komisijos narys atsakingas už vieną ar kitą sritį vyksta į tarybai ir posėdžiau kartu su ministrais, jis įgins savo sritį. Bet mes visi turime padėti mokslininkams, kad galėtume pasiekti savo tikslų, kuriuos esame numatę pagal septintąją pagrindų programą. O tikslų yra įvairiose srityse, tokiuose kaip taisyklių supaprastinimas, auditavimas, kontrolė. Europos ekonomikos atkūrimo plano įgyvendinimas, platesnis privataus sektoriaus įtraukimas ir privataus sektoriaus bei viešosios partnerystės sudarimas ir uh, finansavimas iš viešųjų lėšų, taigi teks daryti keletą darbų, bet juos galima daryti pasitelkiant inovacijas. Ir aš labai uh, esu tvirtai įsitikinusi, kad mes galime visoje bendryjoje taip kartu dirbti, nors yra tokių sričių, ypač mokslininkų judumo srityje, kur būtina daugiau padirbėti, kad būtų užtikrintas geresnis bendradarbiavimas ir sklandesnė veikla apskritai. Ir aš manau, tokiu būdu mes tik dirbdami bendrai galėsime uh, sukurti tinkamą žinių ekonomiką, o tai reiškia ir geresnę visuomenę, o tai reiškia sukursime daugiau darbo vietų, kurios yra būtinos norinti veikti šiuo metu išbujojusią krizę. Ačiū, ponė Trautman. Antras klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė, kad jau užsimint apie mokslininkus, tai noriu jūsų paklausti, kokie yra jūsų tikslai ir ar galėtumėt galite mums pateikti šiek tiek rodiklių, pavyzdžiui, kiek moterų mokslininkų jūsų nuomonė turėtų apskritai dirbti, palyginti su mokslininkais vyrais. Žinote, moterų klausimas yra svarbus nepriklausomai nuo srities, apie kurią kalbame. Jeigu pasižiūrėsime į moteris mokslininkės, tai pamatysime, kad netiek daug moterų mokslininkų yra. Kodėl? Galbūt dėl šeiminių priežasčių jų karjera netaip sparčiai a, plėtojama. Bet labai svarbu sudaryti sąlygas joms iš šeimos grįžti į darbą. Ir aš ketinu užsiimti ir kurti skatinančias priemonės. Ir pavyzdžiui, sostinėje, kurią aš labai gerai žinau, nes tai mano šalies sostinė, mes organizuojame įvairias um, parodas ir muges tam, kad jau merginos ir jaunuoliai geriau susipažintų su perspektyvomis. Mes turime siekdami platesnio moterų įtraukimo suderinti darbo ir šeimos sąlygas. Ir tada moteris galės sėkmingai tęsti pradėtą darbą mokslinio tyrimų srityje ir nuo to nenukentė šeima. Jos lygiai taip pat sėkmingai, esant gerom sąlygom, galės veikti ir kitose pramonės sektoriuose. Man, moteriai, kuri iš dalies buvo tarp moterų lygių teisų e, skatinimo pionierių, tas klausimas labai svarbus. Ir pirmiausia, reikia nusistatyti tikslus tada siekti jų įgyvendinimo ir stebėti, ar iš tiesų mes tų tikslų sugebame pasiekti. Ačiū. Toliau Angelika Nibler. Ačiū, pirmininkė. Aš sėdžiu kitoje salės pusėje. Pone Kökegen, aš norėčiau sugrįžti prie tokio klausimo kaip administracijos supaprastinimas. Aš žinau, kad jūs dirbate Europos audito rūmose ir jūsų užduotis buvo kontroliuoti ES institucijas. Dabar jūsgi norite tapti ne komisare atsakinga už biudžeto kontrolę, bet komisare atsakinga už mokslinis tyrimus. Jau ne vienerius metus, galbūt dešimtį metų, aš nuolat girdžiu tą patį kad e, moksliniuose tyrimuose sunkiausias dalykas tai yra biurokratijos įveikimas. Taigi aš norėčiau jūsų pasiteirauti, kaip jūs, kaip buvusi auditų rūmų atstovė, ar ketinate e, skatinti ne kontrolę, o pasitikėjimo e, grįstą politiką. Uh, Taigi, aš norėčiau pastirauti, galbūt jūs ketinate imtis kažkokiu tai naujų priemonių, gal turite kažkokiu tai konkrečių pasiūlymų, kaip galima sumažinti biurokratijos naštą. Thank you, Mrs. Nibler. Dėkoju, ponė Nibler. Kalbėdama apie supaprastinimą, kai atsakinėjau ponui Odį, jau minėjau, kad e, auditorumai pirmieji iškėlė vieningo audito idėją. Ir pirmieji pradėjo kalbėti, kad skirtingose e, politikos rytise gali būti toleruojamas skirtingas klaidų skaičius. Taip pat mes kalbame apie toleruotiną klaidos riziką. E, jeigu būsiu patvirtinta e, komisarė atsakinga už mokslo tyrimus, aš pačioj savo darbo pradžioj didžiausią dėmesį skirsiu supaprastinimui. Toleruotina klaidos rizika. Ši idėja yra labai svarbi. Tai tikrai prisidės prie to, ko ir jūs, ir mes siekime šioje srityje. Aš manau, kad to nori ir biudžeto kontrolės komitetas. Kaip aš minėjau ir jūs tai priminėte, aš jau esu nemažai nuveikusi su paprastinimo srityje. Yra ir papildomi dalykai, kuriuos reikėtų nuveikti. Ir man atrodo, kad jie iškils tada, kai uh, atliksime septintosios pagrindų programos tarpinį įvertinimą. Tada išriškės, kur daugiau dar reikia nuveikti su paprastimo srity. Visada laikiausi paprastos filosofijos. Mažiau taisyklių, mažiau klaidų. Ar turime turėti pasitikėjimą? Taip. Ar turime turėti fiksuotas išmokas? Taip. Būtent į tai reikia ir žiūrėti tarpinėme įvertinime. Aš manau, kad visi drauge čia turime dirbti ir aš tikiuosi jūsų paramos e, toje tarp institucinėje diskusijoje, kuri vyksta su paprastinimo klausimu. Pane Nibler. Ačiū už Jūsų atsakymą, jis mane iš ties labai nudžiugina. Jeigu aš Jūs teisingai supratau, tai Jūs skatinate skatinti ir mažus projektus ir galbūt tokiems projektams taikysite paprastesnės taisyklės negu kad didiesiams projektams, kuriuos reikia griežčiau kontroliuoti. Turiu klausimą dėl įmonių arba pramonės e, dalyvavimo moksliniuose tyrimuose pastaraisiais metais. Įmonės vis mažiau dalyvauja tokiuose projektuose. Kaip Jūs galėtumėte motivuoti įmonės, kad jos taip pat prisidėtų prie mokslinių tyrimų projektų? Iš tikrųjų labai svarbu motivuoti pramonę, ar didelės įmonės, ar smulkės ir vidutinės įmonės. Ar tai būtų bendros technologinės iniciatyvos, kurios puikiausiai veikia, mes turime jų penkias. Pavyzdžiui, medicinos rytyje tokia iniciatyva yra skirta inovaciniams vaistams, yra E, švaraus dangaus iniciatyvą, kur kalbama apie ekologinius e, orlaivius, yra ir kitos mokslo ir technologijų platformos ir visos jos veikia įtraukiant pramonės atstovus, ar didelės, ar vidutinės ir smulkės įmonės. Labai svarbu, kad jos įsitrauktų į pagrindų programą. Žinoma, daug a, e, įmonių dabar savo mokslo tyrimus užsako išorėje, pačios tuo neužsima. Mes turėtume šiais sunkiais ekonomikai laikais galbūt galėtume pasimokyti iš Suomijos, kuri praeitie nutarė investuoti į mokslo tyrimus, į technologijų plėtrą kaip į galimybę išeiti iš krizės. Šiuo metu turėtume skatinti valstybės narės būtent žvelgti šią kryptimi, suvokti, kad e, tos investicijos yra investicijos į ateitį. E, mokslo tyrimo rezultatai turi galų gale vesti prie to, kad atsirastų daugiau užimtumo, daugiau darbo vietų. Adam Gerik. Pone Kvin, didelė prasme sėkmė mokslo tyrimų srityje priklausys nuo to, kaip mes apginsime intelektinės nusavybės teises. Dabar mes matome, kad e, prieiga prie naujų patentų yra labai brangi, yra ilgi apsaugos laikotarpiai, yra problemų susijusių su e, programinė įranga, su e, mokslo tyrimais E, farmacijos srityje ir taip toliau. Kaip jūs manytumėte spręsti tas problemas, ypač kai kalbame apie europinių patentų reikalus? Kalbėdama anksčiau, panas Girkai, aš įvardijau patentų problemą kaip labai svarbę kliūtį, kurią reikės pašalinti. Per 30 metų daug nuveikėme bet daug ką dar reikia nuveikti. Ir ne viskas yra mano rankose. Patentai yra mano kolegos pono Barnie kompetencijos sritis. Aš galiu pasižadėti jums, kad e, dirbsiu artimai bendradarbiaudama su ponu Barnie, siekdama užtikrinti, kad būtų žengta šitoje srityje paskutinis žingsnis. Tai labai svarbu mokslininkams, tyrėjams patento prieigos kaina Europoje yra 20 kartų didesnė negu JAV. Dar daugiau, jeigu pažvelgsite į tolesnius žingsnius, tai ta kaina išauga 50-60 kartų. Mums būtina pašalinti šį barjerą, atverti duris, užtikrinti tą apsaugą ir paramą, kurios reikia Europos mokslininkams. Garantuoju, kad tikrai dirbsiu su ponu Barnie, kad komisija pagaliau žengtų paskutinius žingsnius šioje srityje. Ponas Girk, norite paklausti papildomą klausimą? Dėkuoju, pirmininkė, aš suprantu, kad problema labai sudėtinga. Bet manau, kad jums prireiks daug drąsos įtikinant savo kolegas imtis šio klausimo, nes problema nepaprastai sudėtinga. Na, aš tikiuosi, kad e, mano e, patirtis, kaip airijos politikos e, patirtis man čia padės. Aš turiu pakankamai drąsos, sugebu jos, kai reikia sukaupti. Nepaisant to, kad esu moteris, esu veiksmo žmogus, e, ir e, esu linkusi ne tik kalbėti, bet ir daryti. Mums reikia paskutinio žingsnio Europos patento link. Dirbsiu bendradarbiaudama su pornu, ponu Barnie, kad galėtume užtikrinti, kad tas paskutinis barjeras, ta siaura vieta, neleidžianti mums tinkamai vykdyti mokslinius tyrimus Europoje, pagaliau būtų pašalintas, kad pagaliau turėtume europinį patentą, kuris būtų prieinamas, kuris būtų parankus Europos tyrėjams. Pone Karvalijo. Ponas pirmininkė, ponė deleguota komisarė. Kaip jūs sakėte, Europos mokslo tyrimų erdvė yra labai svarbi Europos Sąjungai. Kaip ketinate prisidėti prie tos erdvės kūrimo, koordinuodama sąjungos programas su valstybių narių programomis ir išlaikydama europinę dimenciją. Mes žinome, kad jūs remiatės e, sutarties 181 straipsnių, 169 straipsnių, bet kokių naujų iniciatyvų ketinate imtis Europos mokslinės, mokslo tyrimo erdvės kūrimui paremti? Pane Gugin Quinn. Europos mokslo tyrimų srityje reikia remtis Europos mokslo tyrimų taryba, kuri užtikrina aukščiausią tyrimų lygį. Aš manau, kad tos priemonės, kurios, e, kur, kurias mes turime, nėra pakankamos. Mums reikia daugiau. E, turime pasiremti 169 straipsniu, e, turime pasiremti tai, kas jau yra pasiekta, kalbant apie Baltijos mokslinių tyrimo erdvę, e, turime projektą skirtą živ, tuberkuliozei, malerijai, taip pat besiremianti 169 straipsnių. Turime žvelgti plačiau, turime bendras technologinės iniciatyvas, kai kurias jų minėjau anksčiau, jos yra labai svarbios. E, tai darbas e, srityse, kuris e, nulems globalius e, visuomenės pokyčius. Mums reikia atitinkamų rinkų, rinkų produktams, kurie dar tik tai kuriami. Tarkime, Galime kalbėti apie atitinkamą apsauginį, apsaug, ap, atitinkamus apsauginius rūbus, ar tai būtų žvėjams ar kitų pramonės šakų atstovams. Turime, e, kad tie dalykai, kurie atsirado Europos technologijų platformos e, pagrindų, patektų į Europos rinkas. Turime ne, Europos rinkas E, gaivinimo planą. Egzistuoja trys e, privataus ir e, visuomeninio sektoriaus platformos. Ir būtent tose srityse, toje, tose srityse arba tomis sritimis pasiremdami mes galime kurti Europos mokslo tyrimų erdvę, kad neprarastume tų galimybių, kurias Europoje turime ir tokiu būdu galime kurti tokią mokslo tyrimų problemą, kuri galų gale atneštų naujas darbo vietas. Papel do Conselho Europeu de Investigação. Kolegė Valianė. E, atsiprašau, pane Karvalio, papildomas klausimas. Dėl mokslinio tyrimų erdvės kūrimą Kaip jūs skat, skatinsite finansavimą ir iš kitų šaltinių? Kaip jūs užtikrinsite ir tam tikrą vaidmenį Europos parlamentui? Taip pat, ką jūs skatinote daryti, kad būtų modernizuojami universitetai ir mokslinio tyrimų centrai, komisarė. Na, iš tikrųjų, mes siekiame tobulumo, mes norime skatinti mokslinius tyrimus, mes tikrai norėtumėm, kad būtų daugiau Nobelio premijos laureatų iš ES. Mes praeisiais metais kalbėjome apie mok Europos mokslinio tyrimų erdvės struktūrą, mechanizmus. Pane Karvalijo jau minėjo, kad reikia orientuotis į tuos tyrimus, kurie yra sėkmingi, reikėtų užtikrinti, kad jie būtų sėkmingi ir ateityje. Be abejo, reikėtų dar imtis daugiau veiksmų, kad būtų galima užtikrinti mokslinio tyrimų koordinavimą. Taip pat noriu tarti keletą žodžių ir apie e, teisės aktų, teisės aktus reguliavimą, kurių pagrindų yra vykdomi moksliniai tyrimai reguliavimo sąlygas. Taigi, manau, kad mes turime pasirūpinti reguliavimo ir kitomis sąlygomis, kurių reikia Europos mokslinio tyrimų erdvėjai. Galite būti tikri, kad aš visapusiškai remsiu Europos mokslinio tyrimų erdvę ir ateityje. Labai ačiū. Toliau žodis kolegijai Valijan. Ačiū, pirmininkė. Pane Gigigen. Aš esu iš Rytų Europos šalies, taigi pateiksiu ir klausimą susijusiu su Rytų Europą. Kaip žinia, mokslininkai Rytų Europoje dažnai susiduria su problemomis, kai jiems reikia gauti finansavimą iš ES biudžeto, pavyzdžiui, iš septintos mokslinio tyrimų programos. Ką jūs ketinate daryti, kad būtų visapusiškai panaudojami visų mokslininkų pajėgumai, taip pat ir iš rytų Europos? Kaip jūs skatinsite mokslininkus iš rytų Europos įsilieti į projektus ir taip pat dalyvauti Europos mokslinio tyrimo erdvėje? Ačiū, ponia Valianu, už jūsų klausimą. Aš Europos mokslinių tyrimų erdvę vertinu kaip erdvę apimančią 27 ES valstybės narės. Vis dėlto aš puikiai suprantu, kad yra įvairių sunkumų ir problemų. Visų pirma, noriu paminėti problemą susijusią su infrastruktūra. Čia mes galime pasinaudoti lėšomis iš struktūrinių fondų. Iš viso yra 86 milijonai milijardai eurų, kurios galima gauti iš struktūrinių fondų tam, kad kurtumėm infrastruktūrą. Taip pat reikėtų kurti pajėgumus mažose valstybėse narėse, ar jos būtų rytų Europoje, ar vidurio Europoje, ar kitose Europos regionuose. Europos mokslinio tyrimų erdvė apims visas valstybės narės, taigi visos valstybės narės turi bendradarbiauti. Šiuo metu yra vykdomi 44, planuojami 44 didžiuliai projektai, jau 10 iš jų yra įgyventinami. Tarkim, Vengrija, Rumunija ir Čekijos Respublika. Šios šalis dirba kartu. Jos apjungia savo infrastruktūrą. Šiuo konkrečiu atveju jos bendrai naudojasi lazeriais. Taigi mažosios valstybės gali dirbti kartu, jos galėtų bendradarbiauti ir su didesnėmis valstybėmis narėmis, bent jau pradžioje, kai yra kuriama infrastruktūra arba pajėgumai. Uh, Aš tikrai nenorėčiau daryti skirtumą tarp didelių ir mažų valstybių narių. Mes visi priklausome Europos Sąjungai. Mes esame 27. Mes turime dirbti kartu, kurdami Europos mokslinio tyrimų erdvę, tam, kad neprarastumėm tų galimybių, kaip kad jau buvo praeitie. Taigi mes turime tiesiog glaudžiau koordinuoti savo veiksmus ir neturėtumėm to bijoti. Kolegė Valėjana, ar turite papildomą klausimą? Aš labai džiaugiuosi, kad jūs suprantate šią problemą. Suprantu ir tai, kad nereikėtų valstybių narių e, skirstyti didelės ir mažas valstybės narės. Vis dėlto yra tokių valstybių, kurios turi geresnės, geresnę infrastruktūrą, kitos turi prastesnę. Aš tikrai džiaugiuosi, kad jūs suprantate šią problemą ir su nekantrumu laukiu jūsų konkrečių veiksmų šioje srityje. Labai ačiū toliau, kolega Vanis Tiliroj. Labai ačiū. Gerbiamą komisarę, jūs ką tik išsakėte savaiškę poziciją dėl sinergijos tarp mokslinio tyrimų pagrindų programos, struktūrinių fondų ir um, mokslinio tyrimų erdvės. Galbūt jūs galėtumėte pateikti uh, savo nuomonę, ar tas pats bus daroma ir po 2013 metų. Dabar keletą žodžių apie smulkės ir vidutinės įmonės. Šios įmonės sukuria daug naujų darbo vietų. Įgyven... Kaip Jūs manote, kaip galima būtų smulkų ir vidutinį verslą geriau įtraukti į bendrus projektus? Kaip Jūs manote, reikėtų nustatyti tam tikrus uh, tikslus arba kvotas valsty... mažoms įmonėms. Ką Jūs apie tai manote, komisarė? Smulkus ir vidutinis verslas yra Europos ekonomikos pagrindas. Smulkus ir vidutinis verslas sukuria 66 procentus darbo vietų Europos Sąjungoje. Uh, Taigi, smulkės ir rutinės įmonės reikėtų geriau įtraukti į, moks, į pagrindų programą. Buvo užsibrieštas 15 procentų tikslas, tai jis buvo nepasiektas, šiuo metu yra tik 13,8 procento. 13,4 atsiprašau. Jeigu mane paskirs komisare, aš darysiu viską, kad tas procentinis dydis nuo 13,4 procentų padidėtų. Galbūt mes galėtumėm skelbti įdomesnius projektus, kuriuose būtų suinteresuoti dalyvauti ir smulkus bei vidutiniai verslininkai. Skelbdami viešosius konkursus, galbūt mes galėtumėm nurodyti konkretų procentinį tikslą tarkim, tokiose sritise, kurios yra aktualios smulkiams bei vidutinėms įmonėms. Aš taip pat manau, kad reikia vykdyti daugiau konsultacijų. Mes turime išsiaiškinti, ko tikisi smulkios bei vidutinės įmonės ir kaip mes galime padėti veikti problemas. Na ir taip pat aš manau, kad uh, Pasinaudodami pajėgumų elementų iš šios pagrindų programos mes galėtumėm padėti smulkiam bei vidutiniam verslui. Pagal 169 straipsnį smulkios ir vidutinės įmonės pradėjo įgyvendinti labai ambicingą Eurostars projektą susijusi su pažangiomis technologijomis. Aš manau, kad galbūt būtų galima įtraukti ir Europos investicijų banką. Jeigu aš būsiu patvirtinta komisare, aš manau, kad reikėtų sukurti specialią darbo grupę Task Force, kuri svarstytų šią problemą, kaip galima būtų įtraukti kuo daugiau smulkių ir vidutinių įmonių. Labai ačiū, kolega Van Nistelrooy. Gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau grįžti prie pirmosios savo klausimo dalies. Galbūt jūs galėtumėte tarti keletą žodžių apie sinergiją tarp įvairių fondų. Tarkim, dalis finansavimo yra gaunama iš struktūrinių fondų, taip pat tam tikras finansavimas gaunamas regioniniu, nacionaliniu lygiu. Taigi, ką Jūs manote apie lėšų panaudojimo sinergiją ir taip pat, ką Jūs manote, kaip tai bus, ši problema bus sprendžiama ateityje? Jeigu jau dabar pastebimas, pastebimas sinergija, ji turėtų būti plėtojama, mums nereikia nieko kurti iš naujo, mums tiesiog reikėtų skatinti tą sinergijos efektą. Tikrai 2013 metais ta sinergija neturėtų pasibaigti. Taip manau aš ir kiti komisarai, mano taip pat mes galime dirbti kartu. Pateiksiu Airijos pavyzdį, nes Airija man geriausiai pažįstama. Mes praeitie pasinaudojame lėšomis iš struktūrinių fondų, kurdami savo šalies ekonomiką. Struktūrinių fondų dėka mes sukūrėme gerovę mūsų šalyje. Mes veiksmingai pasinaudojame lėšomis iš struktūrinių fondų. Uh, ir galiu Jūs patikinti, kad ateityje visapusiškai remsiu, kad ir toliau būtų skatinamas energijos efektas. Ačiū. Toliau, pona Merkis. Ačiū, pirmininkė. Esu labai laiminga, girdėdama, kad Jūs įsipareigojate skatinti platesnį MVI įtraukimą, nes dabar tik viena iš dešimties mažų vidutinių įmonių dalyvauja įvairiuose projektuose. Norėčiau pratesti šią mintį. Pone Kinkvin, labai daug jūs kalbate apie mokslinius tyrimus, bet vos užsimenate apie inovacijas. Bet inovacijos tikrai negali būti tapatinamos su moksliniais tyrimais. Kitas dalykas tai yra mokslinių tyrimų komercionalizacija. Ir mano požiūrių inovacija tai reiškia, kad sukurtas produktas paskiau atsiranda rinkoje. ES iš tiesų yra labai kokybiškai atliekamų mokslinio tyrimų projektų, bet tie projektai, kai yra baigiami, nepagimdo, taip sakant, jokio produkto. Taigi, kokia būtų sąsaja ir svarbiausia inovacijų ir rinkos sąsaja, kaip jūs ketinate ją skatinti? Atsakymas. Nebejotinai inovacija yra susijusi su rinka. Uh, ir turi inovacinių darbo produktai atsirasti mažmeninėje prekyboje. Puikus moksliniai tyrimai, kurie susilaukia pagalbos, yra vykdomi, jų dėka rinkoje atsiranda naujos bendrovės ir pradeda veikti ne siaurose rinkose, bet labai plačiai įvairiuose sritise - maisto sauga, energetika, klimato kaitos padarinių švelninimas, e, gyventojų senėjimas, nauji vaistai. Visose šitose sritise iš tiesų reikalinga komercionalizuoti mokslinius tyrimus, kad atsirastų tas praktinis galutinis produktas rinkoje. Ir tyrimai turi būti tokie, kad padėtų spręsti visuomeniai kylančius iššūkius. Tik tada mes galėsime kurti geresnę ateitį savo žmonėms. Jeigu mes norime tokios ateities, kokybiškesnės ateities, reikalinga skatinti inovacijas. Bet tai nėra vieno komisijos nario atsakomybė. Tai yra mūsų visų atsakomybė, todėl kad inovacijos apima labai daug sričių ir reikalinga vadovautis daugia profiliškumo metodu bei dirbti kartu. Reikia pasinaudoti puikiais mokslinio tyrimų projektais, kurie leidžia sukurti galutinį produktą. Ir būtina pašalyti tas kliūtis, apie kurias anksčiau aš kalbėjome. Pavyzdžiui, mesgi kalbėjome apie kliūtis, kurios egzistuoja intelektinės nusavybės apsaugos srityje. Jas reikia šalinti tam, kad pirmiausia skatintume mokslinius tyrimus, po to, kad tai vestų prie inovacijų ir naujų produktų atsiradimo rinkoje. Ačiū toliau, pona Merkis. Taip, bet jūs būsite atsakinga už mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ir man neramu jūsų klausantis. Inovacija tikrai turėtų būti horizontalus svarbos klausimas, bet dėja ponas komisijos pirmininkas Baroso sakė, kad prioritetas turi būti teikiamas moksliniams tyrimams ir pavasarį jie ketino pateikti į specialią inovacijoms skirtą programą. Bet kaip elgsitės jūs? Ar jums vadovaus ponas Baroso, ar jūs vadovausite kitiems komisijos nariams? atsakymas. Na, jaučiu, kad ponas Baroso nekantri dabar laukia mano atsakymo. Jeigu jūs mane patvirtinsite, tai aš būsiu ta komisijos narė, kuri veiks energingai. Aišku, inovacija apriepia įvairius sektorius. Tai yra daugia profilinis dalykas. Aš vadovausiu. Vadovausiu komisijos narių atsakingų už inovaciją grupiai, tam, kad mes galėtume parengti bendrą inovacijų politiką, kuri reikalinga visai Europai. Aišku, visi mes savaip dalyvaujame. Pavyzdžiui, nelikrus skaitmenimo srityje irgi dalyvauja. Ponas Tanjanai pramonės srityje, kiti veikia energetikos srityje ir kitur. Inovacijos yra daugia funkcinis ir daugia profilinis dalykas. Ir jau bus, ir jau man teks atsakomybė visą tai apriepti, įtraukti į vieną bendrą politiką. O nemanau, kad reikalinga komitetų, kurie tušė žodžiauja mėnesių mėnesiais ir nieko nepadaro. Man bus reikalingas rezultatas Ir tas rezultatas būtinas, kad pasiektume tos vizijos, kurią užsibrėžėme laikotarpiu iki 2020 metų. Taip, aš dirbsiu labai energingai, bet taip pat ir kolegialiai. Ačiū. Toliau, ponė Rivasi. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu girdėti, kad jūs sakėte, jog esate politikė. Ir tikiu, kad jūs būsite veiklos žmogus. Ir kad ta veikla bus nukreipta užtikrinti darbo testinumą ir sukurti geresnę aplinką. Bet aš matau keletą tokių spragų. Pirmiausiai tai yra energetikos sritis ir brandolinės energijos sritis. Atsižvelgiant į lėšų kiekį, kuris skiriamas energetikai, apskritai turime pasakyti, kad 63 procentai tų lėšų skiriamų energetikos sektoriaus projektams tenka brandoliniai energijai. Dar vienas dalykas - nanotehnologijos, nano dalelės, projektai vykdomi susijęs nanotehnologijas su maisto produktais ir kitomis rytimis, bet tik vienas procentas šiais ryčiai skiriamų lėšų yra nukreipiama galimai rizikai tirti. Todėl norėčiau jūsų paklausyti, ką jūs galvojate apie nanotehnologijų keliamos rizikos sveikatai įvertinimą, vėlgi pagal septintąją pagrindų programą. Iš karto noriu pasakyti, kad nie, vienai sričiai skiriamų lėšų kiekio neketinu mažinti. Bet reikia pirmiausiai įsiaiškinti viską ir nebijotinai mes labai kruopšiai aptarsime, kai vyks diskusijos dėl finansavimo ir biudžeto. Bet kas yra labai svarbu, tai nanotehnologijos vis tik tai yra tas rytis, tos technologijos, kurios pas, kurias pasirenka arba nepasirenka valstybės narės. Ir uh, tyrim, mokslinius tyrimus šioje srityje valstybės narės vykdo, kaip joms atrodo būtina. Aš jau apie tai kalbėjau, kai kalbėjau apie energijos šaltinių panaudojimo, panaudojimo visumą. Tai priklauso valstybių narių kompetencijai. Dabar euroatomas. Jeigu pasižiūrėsime į tą programą moksliniai tyrimai, du 1,7 milijardo yra skiriama, bet nepamirškite, labai daug skiriama iš šių lėšų panaudoto kūro atliekoms tvarkyti ir saugumui. Todėl dabar nano e, technologijos tikrai jų taikymas labai yra svarbus. Pavyzdžiui, sakysime, kuriant naujas specifines gydimo priemonas onkologijos srityje, kuriant atitinkamą įrangą saulės energijos panaudojimo srityje. Yra daug tokių sričių. Nanotehnologijos yra labai svarbios, jeigu mes norime užtikrinti europinės pramonės plėtrą, o tai reiškia ir naujų darbo vietų kūrimą. Ir iš tiesų labai daug darbo šioje srityje turėtų tekti mažoms ir vidutinėms įmonėms bei naujoms, tik ką pradėjusioms veikti rinkoje įmonėms. Todėl nebejotinai reikia pagalvoti, kur ką remti. Negalima remti vienų sąskaitą kitų ir todėl aš išanalizuosiu biudžetą ir gal man pasiseks išlaikyti tokį biudžetą, koks yra dabar. Aišku, čia jau aš tikiuosi jūsų paramos nes manau, kad būtina išlaikyti dabartinį lygį ir net galbūt pasistengti užtikrinti, kad daugiau lėšų būtų skiriama. Kolegė Rivasi, pakartotinis klausimas. Kalbant apie patikimumą mokslinių tyrimų ir įvairių technologijų panaudojimo patikimumą, noriu paklausti, ar jūs ketinate skatinti tas programas, kurias skatino jūsų pirmtakas, įtraukiant ir atsižvelgiant į pilietinės visuomenės poreikį. Ponas Patočnikas, mano pirmtakas, tikrai paliko man daug naudingų dalykų ir galiu Jūs patikinti, kad remsiu ir toliau skatinsiu darbą. Į mano pirmtakas atliko didžiulį darbą mokslinio tyrimų srityje ir nebejotinai aš ketinu tęsti jo pradėtą veiklą. Ačiū. Toliau ponas Tošenovskiai. Pažvelkite į dešinę, ponas Tošenovskis. Pone pirmininkė. Pone Geginkvin. Jūs daug kalbėjote apie mokslinius tyrimus, inovacijas. Mes gerai suprantame, dirbdami šiame komitete, šios klausimus ir žinome, kokie mūsų tikslai. Bet leiskite man iškelti vieną labai svarbų klausimą, kurį jūs paminėjote ir kuris susijęs su konkurencingumu, ES konkurencingumu palyginti su JAV ir kitomis valstybėmis inovacijų ciklo trukmė ES yra pakankamai ilga ir nereikėtų gero šoko šiai sistemai, kad rezultatas atsirastų greičiau. Ačiū. Kadangi mokslo tyrimai inovacijos ir mokslas dabar pirmininko Boroso yra iškeltas į Europinės politikos patį centrą, ypač siekiant išeiti iš ekonominės krizės. Tai matoma kaip politika, kuri pastumės pramonę, užimtumą, ES ūkį į priekį. Yra nepaprastai svarbu, kad ką tik begalima būtų nuveikti su paprastinimo linkme. Ir aš čia kartojuosi ir kartojuosi. Mums reikia imtis labai sparčių veiksmų užtikrinant inovacijas, formuoti tokią inoma, inovacinę politiką, kuri būtų naudinga pramoniai, kad pramonė aiškiai matytų, kad mes siekime inovacijas versti darbo vietomis. Kur tai bevyktų? Ar e, smulkiose vidutinėse įmonėse, ar bendrose technologinėse projektuose, ar dar kitur mes privalome kurti tam tikrus elementus ir priemonės, kurios padėtų siekti inovacijos rezultatų kur tai bebūtų Europos Sąjungoje. Komisija labai rimtai turi išanalizuoti visus inovacijos elementus, man vadovaujant, o paskui suformuoti politiką, kuri būtų horizontali visose komisijos kompetencijos rytise, kad galima būtų draugė dirbti siekiant rezultato. Papildomas kolegos klausimas. Iš tikrųjų, dėkui. Noriu paklausti papildomai, kaip ketinate panaudoti tokį svarbų mokslo tyrimų projektą kaip Galilėjo. Kaip jis gali atnešti proveržį inovacijų srityje? Na, kaip žinote, Galilėjo nėra mano kompetencijos sritis. Bet vyko ilgos diskusijos, atlikta nemažai auditų ir daugybė debatų dėl Galilėjo projekto. Na ir aš manyčiau, kad ponas Tajani, kuriam ir tenka ši kompetencijos rytis, dirbs drauge ir dalyvaus e, tame komitete, kuriame dirbs įvairūs komisijos nariai ir padės išspręsti tas problemas, problemas su kuriomis susidūrė Galilėja, e, pašalinti tas kliūtis, dėl kurių šis projektas tiek užtruko, dėl kurių atsirado tam tikrų problemų finansavime. Ir tokiu būdu mes turėsime E, labai aiškės priemonės, kurios padėtų mums sukurti tokią inovacijų politiką, kuri atlieptų pramonės poreikius, reaguotų į pramonės poreikius ir pademonstruotų, kad komisija labai rimtai žiūri į tai. Ir galų gale visam pasauliui pademonstruotų, kad a, e, Europa yra atviri verslui, Taip, galbūt ekonomikos, galbūt finansų krizė, bet mes esame atviri pasauliui. Dėkuoju už atsakymą. Dabar suteiksime galimybę paklausti kolegoms iš kultūros komiteto. Ir pirmiausia, ponas Piotr Borys. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti Jums už jau pateiktus atsakymus. Mūsų laukia pasauliniai iššūkiai. Norime sukurti konkurencingą ūkį, konkurencingą ekonomiką pasauliniu mastu. Tam mums reikia gero švietimo sektoriaus, reikia inovacijų visame švietimo sektoriuje. Kaip ketinate paremti švietimą? Pavyzdžiui, kaip ketinate remti horizontalę veiklą, kad būtų užtikrinta geresnė prieiga prie plačio juoščio interneto, kad galima būtų užtikrinti elektroninį mokymasi, mokymasi per atstumą, kaip galima būtų geriau keistis pažangiausią praktiką, kaip galima būtų užtikrinti bendradarbiavimą mokslo tyrimų srityje. Visa tai turėtų prisidėti prie gero švietimo lygmens ES. Tad ar ketinate remti šį švietimo aspektą? Dėkuoju ponui Boris už klausimą. Kaip žinote, e, švietimo reikalai yra mano kolegės ponios Vasilijų kompetencijos sritis, bet mes jau neformaliai esame kalbėję apie tai, kaip komisarė atsakinga už mokslo tyrimus galėtų būti naudinga šitoje srityje. Praeitie žinome, e, kad e, kai kurios sritus tame tarp ir švietimas, Marie Curie programa buvo e, mokslo tyrimų komisarės kompetencijos rytis. Iš tikrųjų, kai kalbame apie inovacijas, apie mokslą, tai žinome, kad praeitie buvo nemažai skatinimo jaunimui nueiti, tokias, nueiti ir dirbti tokiose srityse kaip finansai, ekonomika. Dabar matome, kad ten darbo vietų nebelabai daug liko. Tad dabar mums reikia pagalvoti, o ties kuriomis sritimis dabar turėtume susitelkti. Ir aš čia galvoju apie mokslo tyrimų sritį. Ir čia, ponė Vasilijų, ir aš turėtume dirbti drauge, pasižiūrėti, kokiu iniciatyvu kiekviena iš mūsų turėtume imtis, kad paskatintume jaunimą, pradant jau nuo vidurinės mokyklos ir toliau po universiteto kad jie matytų, kur yra galimybės susirasti darbo visoje ES, kad galėtume užtikrinti jiems judumą, kad e, jie galėtų saugiai jaustis dėl e, pensijų e, garantijų, dėl socialinės apsaugos garantijų, kur tik tai jie bebūtų. Mes turime mokslą padaryti daug patrauklesnį jaunimui. Mes turėtume pasiremti jau garsių mokslininkų autoritetu, kad jie paskatintų jaunus žmonės pasisukti į mokslą. Ponas Boris, papildomas klausimas. Kitas klausimas yra susijęs su kita finansinė perspektyva. Darbas čia prasidės kitais metais ir aš noriu paklausti, ar jūs remiate sanglaudos politiką, kurioje nemažai lėšų yra skiriama mokslo tyrimams. Ką Jūs galvojate apie sanglaudos politiką konkrečiai mokslo tyrimų ir technologijų plėtros srityje? Iš tikrųjų, diskusija dėl kitos finansinės perspektyvos bus aktyvi energi... E, labai dinamiška, ir sunki. Ir čia mūsų kolega Odijai puikiai tai supranta. Bet čia mūsų reikalas yra įtraukti visus, nei vieno nepalikti nuo šalyje. Sanglaudos politika čia gali suvaidinti pagrindinį vaidmenį. Mokslas ir tyrimas be jokios abejonės turi būti svarbiu bet kurios sanglaudos politikos elementu. Todėl užtikrinu Jūs, kad su savo kolega atsakingu už sanglaudą aš stengsiuosi, kad viskas būtų padaryta, koordinuojant savo veiksmus, kad to galima būtų pasiekti. Žinoma, e, negaliu šiame etape pernelyg daug komentuoti būsimosios finansinės perspektyvos klausimus. Dėkui. Dar vienas klausimas iš kultūros komiteto. Pone Badija į Kučet. Dėkui, pirmininkė. E, labai džiaugiuosi išgirdusi, kad jūs jau pradėjote kalbėti su ponė Vasilijų, atsakinga busimojoje komisijoje už švietimą, nes ir man rūpi švietimo reikalai. E, iš tiesų, mokslo tyrimai yra viena iš varomųjų augimo ir gerovės jėgų. Jūs kalbėjote, kad remsite naująją mokslo tyrimų, inovacijų, mokslo strategiją. Jei galėtumėte paminėti vieną ar kitą specialų veiksmą, kad galėtume susivokti, o kaip jūs ketinate dirbti siekiant darbuotojų, perkvalifikavimo, užtikrinant kvalifikacijos kelimo galimybės, užtikrinant tiems žmonėms darbo vietas. Na, visų pirma, sutinku su jūsų pastaba dėl to, kad mokslo tyrimai yra augimo varomoji jėga ir kad e, iš tikrųjų mokslo tyrimams naujoje strategijoje atitenka labai svarbi vieta. Čia mes dirbsime drauge su ponia Vasilijų. Bet žinoma, e, pagrindinė įgyvendinančioje agentūra bus mano kompetencijos rytyje. Pone Vasilijų galės rems, remtis Europos technologijų e, institutu ir kitomis priemonėmis. Ir tai yra tokios priemonės, tokie instrumentai, kuriuos norint, kad jie atneštų tinkamų rezultatų, reikia naudoti koordinuojant savo veiksmus. Universitetų trečio lygio aukštojo švietimo įstaigų darbas lieka mano kompetencijos srityje, todėl nepaprastai svarbu, kad bet ką tik tai mes abi bedarytume, papildytų viena kitos pastangas, kad užtikrintume, kad tas bendradarbiavimas, kuris egzistavo, kai abi tos rytys buvo skirtos vienam komisijos nariui, išliktų. ES aukštojo mokslo įstaigose mokosi 17 milijonų studentų bet nepakankamai tų studentų yra įsitraukę į mokslinę veiklą. Mes turime padaryti taip, kad abi mes dirbtume, kad kuo daugiau jų įsitrauktų į mokslinius tyrimus. Tik tai 33 Europos universitetai patenka į geriausių pasaulio universitetų šimtuką. Papildomas klausimas. Ko gero būtų galima sakyti, kad e, tikrai yra nemažai daug subjektų įtrauktų į šį klausimą. Kaip Jūs manote, kaip galima paskatinti susitarimą tarp įvairių sektorių, tam, kad būtų galima užtikrinti, kad e, nauji studentai taip pat galėtų dalyvauti veikiant iššūkių susijusių su naujomis technologijomis. Ačiū. Visų pirma, mes turėtumėm siekti juos įtraukti į šią švietimo sritį. Turime parodyti jauniems žmonėms, kad šioje švietimo sritis yra ta, kuri turi didžiulę svarbą visuomeniai tai ir kad jaunuoliai gali uh, E, įgyja atitinkamą išsilavinimą dirbti visose valstybėse narėse. Aš manau, kad reikėtų paminėti ir tuos dalykus, apie kuriuos kalbėjau anksčiau, tarkim, pensijų, sąlygo, pensijų sistemos, gyvenimo sąlygos ir taip toliau. Aš dar nelgai pažįstu ponę Vasilių, bet man susidarė toks įspūdis, kad tikrai galėsiu su ją glaudžiai bendradarbiauti. Uh, Ne vien tik komisijoje, bet visur žmonės turėtų bendradarbiauti. Uh, mes negalime savo leisti dirbti izoliuotai. Mes turime dirbti kartu, tam, kad tas darbas būtų veiksmingas, tam, kad galėtumėm sukurti tokią europinę politiką, kurios reikia būtent dabar, kuomet mes susidurėme su krize visoje Europos Sąjungoje. Taigi mes turime dirbti Europos Sąjungos labai ir aš darysiu viską, kad taip ir būtų. Labai ačiū. Toliau žodis dar vienam kultūros komiteto atstovui, ponui Papa Nikolau. Ačiū pirmininkė. Gerbiama paskirtoji komisarė. Jūs sakėte, kad yra nemažai jaunų mokslininkų, kurie norėtų siekti karjeros ir Be abejo, jiems reikėtų sudaryti geriausias darbo ir gyvenimo sąlygas tam, kad sustabdytumėm protų nutekėjimą iš ES. Jeigu mes norime privilioti e, gerų mokslininkų į ES iš kitur, tai mes turime padaryti ES patrauklę. Ką jūs ketinate daryti? Uh, spręsdama šią problemą. Kol kas e, dar nepasiekėme 3 procentų BVP tikslo, kuris buvo užsibrieštas Lisabonoje. Turiu pasakyti, kad mūsų, mes pasiekėme tik 1,9 procento, tik tiek BVP buvo skirta moksliniams tyrimams ką jūs ketinate daryti, kad valstybės narės nustotų mažinti finansavimą moksliniams tyrimams ir kaip jūs ketinate privilioti mokslininkų ES? Ačiū. Jeigu mes norime, kad jauni mokslininkai ir tyrėjai išliktų ES, iš tikrųjų turime sustabdyti protų nutekėjimą, mes turime sudaryti tokias darbo sąlygas, kurios būtų patrauklios, kad mokslininkai liktų ES. Apie tai aš jau kalbėjau, kai nagrinėjau tokius klausimus kaip pensijų teisės, darbo sąlygos ir taip toliau. Taip pat manau, kad reikėtų išspręsti kliūtis intelektinės teisės nusavybės srityje, taip pat ir patentų teisėje. Na, o dėl 3 procentų tikslo galiu pasakyti štai ką. Deja, situacija liūdna. 3 procentų tikslo likščiau nepavyko pasiekti. Ponas Obama, JAV prezidentas, pasakė, kad ir JAV sieks tokio tikslo. Na, o Europos Sąjungoje stacija liūdna. Mes užstrigome ties 1,85 procentais. Reikėtų išsiaiškinti, dėl ko taip atsitiko ir kaip būtų galima padidinti finansavimą. Čia, manau, reikėtų prisiminti tai, kad finansavimas vyksta ne vien tik iš viešojo biudžeto, bet ir iš privataus sektoriaus. Reikėtų skatinti finansavimą iš privataus sektoriaus, reikėtų spręsti įvairias kliūtis susijusias su biurokratija, reikėtų didesnio supaprastinimo. Taip pat reikėtų skatinti ir smulkų bei vidutinį verslą, taip pat ir didžiulės kompanijas, tam, kad jos galėtų taip pat prisijungti. Uh, Galite būti tikri, kad tai man yra labai svarbus prioritetas. Aš tikrai manau, kad reikėtų ir toliau siekti to 3 procentų tikslo. Jeigu mes tą tikslą sumažintumėm, sumažintumėm 3 procentų tikslą, tai būtų labai bloga žinia. Aš tiesiog manau, kad reikėtų skatinti daugiau finansuoti. Manau, kad reikėtų pasinaudoti Suomijos pavyzdžių. Pradžioje visi kalbėjo taip gražiai ir trumpai, o dabar atrodo, kad yra problemų, nes viršėmas kalbėjimo laikas. Suteikiu žodį kitam kalbėtojui, tai yra pane Romana Jordan Sicil. Ačiū pirmininkė. Norėčiau grįžti prie inovacijų. Tai yra svarbu tiek kalbant apie Lisabono strategiją, tiek ir apie 2020 metų strategiją. Manau, reikia kalbėti ir apie inovacijas sociologinėje, organizacinėje srityje. Taigi reikia kalbėti apie tai platesnėme kontekste. Taip pat Aš manau, kad jeigu mes norime skatinti inovacijas, tai reikia užtikrinti ne tik didesnį finansavimą, bet ir daugiau žmogiškųjų išteklių. Ir reikėtų teikti paskatas. Ar jūs galėtumėte mane patikinti, kad e, kitos ES politikos kryptis tam taip pat neprieštarus? Komisarė, inovacijų politika yra pagrindas užtikrantis, kad naujos idėjos, inovacijos ir išradimai patektų į rinką. Naujų produktų, naujų paslaugų forma. To reikia Europos Sąjungai. Tokie nauji produktai ir paslaugos pagerins gyvenimo standartą, žmonių gyvenimo kokybę, žmonės gyvens ilgiau. Taigi mums reikia novatoriškų produktų, kurie mums padėtų vairiose sritise. Reikėtų užtikrinti, kad mokslinio tyrimų rezultatai e, patektų rinką kaip nauji produktai. Na, čia reikia bendradarbiavimo tarp politikų, verslininkų, ir tyriejų. Mums visiems reikia bendro tikslo. Visų pirma, reikėtų apibriežti, kas yra inovacijos politika ir inovacijos. Be abejo, vienas dalykas yra politika, kitas dalykas yra praktika. Vis dėlto aš manau, kad mums reikia tam tikro pagrindo, bendro pagrindo, kuriuo galėtumėm remtis. Aš manau, kad reikėtų daugiau investuoti į aplink, aplinkos apsaugos technologijas, ekologinės technologijas. Šis rytis yra didžiulis iššūkis tiek visam pasauliu, tiek ir Europos Sąjungai. Mums reikia daugiau investuoti šią sritį. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad smulkės bei vidutinės įmonės, o taip pat ir didelės įmonės būtų įtrauktos į mokslinius tyrimus šioje srityje. Visos idėjos yra vertingos ir mes turėtumėm uh, užtikrinti finansinę paramą, taip pat ir pakankamus žmogiškus išteklius. Mokslininkai, tyrėjai turėtų būti atlyginti už savo darbą, taip pat kaip kad lik jie dirbtų kažkokia kitoje srityje, tarkim, pramonės srityje. Labai ačiū. Kolegė Jordan Sicel. Papildomas klausimas. Mano papildomas klausimas būtų susijęs su inovacijų aktu, kurį parengė generalinis įmonių direktoratas. Manau, kad reikėtų koordinuoti darbą tarp generalinių tyrimų ir generalinių pramonės direktoratų. Kada pasirodys pasiūlymas dėl to akto pavasarį, o galbūt anksčiau Galbūt mes anksčiau galėsime gauti pasiūlymą dėl strategijos 2020 metams ir inovacijų akto. Ačiū. Ši strategija yra skirta tam, kad būtų padėta susidoroti su krize. Inovacijų aktas, kaip kad jūs teisingai pastebėjote, ponė Siseli, yra labai svarbus elementas susijęs su komisijos būsimo darbo programa. Kol kas ta komisijos darbo programa dar nebuvo patvirtinta. Taigi aš manau, kol kas dar per anksti kalbėti apie konkrečias datas susijusias su ta iniciatyva. Labai svarbu kad inovacijų aktas kiek įmanoma greičiau pasirodytų. Sausio mėnesį baigėsi konsultacijos dėl strategijos 2020 metams. Inovacijų aktas bus įtrauktas į komisijos darbo programą, bet kol kas dar per anksti kalbėti apie konkrečias datas. Labai ačiū. Dabar žodis kolegai Korėje de Kampos. Prašom. Obrigado, senhor presidente. Ačiū, pane pirmininkė. Pone Gigin Quinn. Pirmininkas Baroso, lankydamasis parlamente, sakė, kad mokslo tyrimo ir technologijų plėtros rytyje įvyks revoliucija, kuriant žinių visuomenę. Bet vis dar biurokratijos daug taisyklių daug, mokslininkai konfliktuoja su pramonė ir dažnai tie, kam tos inovacijos reikalingos, vis mažiau jomis domisi. Kaip jūs ketinate pakeisti tokią padėtį? Jeigu mes ketiname pasiekti tų tikslų, kuriuos susibrėžėme iki 2020 metų, tai turime keisti. Jūs sakėte, yra politinės kliūtis ir kitokie dalykai. Tai kaip jūs ketinate užtikrinti, kad valstybės narės nepamirštų 3 procentų tikslo ir jį pasieks? Ačiū už klausimą. Bet aš manau, per anksti jūs prašote, kad paskirtų toji komisijos narė pateiktų skaičius ir nurodytų, kiek ir ko kam bus skiriama. Aišku, yra strategija iki 2020 metų, kuria remsis, kaip sakė pirmininkas Baroso, visas komisijos darbas. Iš savo pusės aš, dirbdama komisijoje, turėsiu ją įgyvendinti bendradarbiaudama su visomis institucijomis. Yra sričių, kuriuose būtina veikti. Tai yra institucinės sąrangos supaprastinimas. Šį darbą reikia atlikti. Jis jau pradėtas, bet anaip tol nebaigtas. Todėl mums reikės priimti sprendimus. Ir tokius sprendimus turėsite priimti ir jūs šio komiteto nariai, be kita ko ir dėl septintosios pagrindų programos. Aš tuo net nebejoju, nes darbas šioje srityje dar tik pradėtas ir vyks, bus tęsiamas per artimiausius keletą mėnesių. Bet pirmiausiai reikės labai gerai įvertinti pateiktus iki šiol pasiūlymus, nes mes pateiksime tik tai kelio gairias, kuriuose kurios atskleis, kokiuose srityse didžiausios kliūtis ir kaip veikti, kad galėtume įgyvendinti inovacijų politiką. O jau visi komisijos nariai atsakingi savo kompetencijos ribose už tos politikos įgyvendinimą turės dirbti, nepriklausomai nuo to, ar jų tiesioginė atsakomybės rytis, pavyzdžiui, yra skaitmeninimo darbas ar koks nors kitas darbas, nes galų gale mums visiems reikės siekti, kad būtų uh, užtikrintas politikos įgyvendimas ir pasiekti rezultatai. Ačiū papildomas klausimas. Pone komisijos paskartoji narė, savo atsakymuose raštu jūs sakėte, kad jūs remsitės jungtinių tyrimų centru, formuodama ir apibrėždama politikos sritis, kuriuose būtina įdėkti mažai anglės dvideginio išmetamas išmetančias į išorę technologijas. Kaip jūs tai ketinate daryti? Na, aš manau, kad jungtinis tyrimų centras yra labai svarbi institucija. Tam, kad šis centras veiktų savarankiškai, kad jo darbas būtų gerbiamas ir jo darbo vaisiais naudotųsi pramonė bei valstybės narės turime užtikrinti vykdomų mokslinio tyrimų savarankiškumą ir autonomiškumą. Moksliniai tyrimai negali tapti kažkieno nuosavybę, ar tai būtų pramonės įmonas, ar kitos suinteresuotos ir spaudimą darančios grupės. Nebejotinai tyrimų centras naudosis pramonės patyrimais ir kitų susijusių pusių patyrimais. Pati komisija užsakys mokslinius tyrimus tose srityse, kurios jos nuomonė bus svarbios. Tokie tyrimai jau vykdomi ir mes ketiname juos tęsti. Jeigu aš tapsiu komisijos nare, nebijotinai tokį darbo testinumą užtikrinsiu. Ačiū. Toliau klausimą užduos ponas Keliai. Pirmiausia, Pone Gengam, norėčiau pasveikinti jūs tiek daug pasiekus politinės karjeros prasme. Dabar grįšiu prie to, ką jūs sakėte. O jūs sakėte, kad naudositės visomis žinių centrų ir kitų centrų galimybėmis atsižvelgdama į EBPO nuostatas ir vadovaudamasi tais rodikliais, kurie yra nustatyti šioje srityje. Aš turiu galvoje sumas skiriamas moksliniams tyrimams. Jeigu palyginsime, kiek skiria ES ir Europos šalis ir kiek skiria JAV bei Japonija, pamatysime didžiulį skirtumą. Yra skirtumų ir viduje Europos Sąjungos. Švedija skiria 3,6 procento, Airija 1 procentą yra valstybių narių, kurios skiria dar mažiau. Taigi, ką su visu to daryti? Mes svaidomės labai gerai, gra, įspūdingai skambančiomis savokomis žinių visuomenė, žinių technologija, bet kaip to pasiekti? Na, pirmiausia, aišku, Reikia pripažinti, kad mokslinio tyrimų srityje, beje, ir technologinės plėtros srityje, Junktinės valstijos yra mūsų pats artimiausias partneris. Ir ne tik investicijų prasme, bet ir mokslininkų judėjimo tarp abiejų mūsų prasme. Jeigu pasižiūrėsime, kiek išspausinta mokslinio darbų, kiek yra bendrų patentų, tai skaičiai yra įspūdingi, tai yra partneriškas darbas. Sus Jungtinėmis Amerikos valstijomis vykdoma strateginė partnerystė įvairiose sritise. Pavyzdžiui, yra JAV darbo grupė biotehnologijų srityje, yra JAV energetikos taryba, kuri buvo įsteigta vos prieš keletą mėnesių. Bet Mums reikia galvoti pirmiausia apie tai, kad pradėtas darbas turi būti stiprinamas, kad reikia išnaudoti jau dabar veikiančias struktūras prieš kuriant naujas. Ir reikia galvoti, kaip plėsti bei stiprinti bendradarbiavimą. Ir aš visiškai su jumis sutinku, jeigu mes tik tai palyginsime įvairius duomenis, pavyzdžiui, ko pasiekė JAV, Japonija, galima pagalvoti apie Indiją, Braziliją ir Kiniją taip pat, Tai yra vienas dalykas, bet mums reikia labai kruopšiai suvokti, kokia yra mūsų vieta šiame partnerysčių tinkle. Taigi, tada kyla klausimas, ar reikia veikti per jau egzistuojančias struktūras, ar reikia kurti naujas struktūras, kaip kad padarė amerikiečiai, kurdami JAF energetikos tarybą. Dabar dėl tų 3 procentų tikslo. Vienas mano galva svarbus dalykas bus būtinybė rasti priemonių, kurios skatins valstybės narės ir privatų sektorių galvoti apie moksliniam tyrimams skiriamų lėšų dydį. Nes Daugelis valstybių dabar krizės sąlygomis sumažino lėšas, kurios skiriamos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai. Taip nepasielgė Suomija ir Švedija. Ir matote, rezultatas yra tikrai geras. Aš manau, mums reikėtų jų pavyzdžio nepamiršti. Papildomas klausimas. Ačiū už atsakymą. Jūs sakėte, kad ES turės mokslinio tyrimų programą, kuri bus stambiausia pasaulyje. Tikėkime, kad gal po penkerių metų tai bus realybė, o ne utopija. Kaip jūs tai padarysite? Šiuo metu septintoji mokslo tyrimų pro programa yra didžiausia visuomeninė mokslo tyrimų programa pasaulyje. Aš tikrai Nemanau, kad kas nors atsitiks per tą kadenciją, jeigu aš būsiu patvirtinta komisare. Ir aš tikiuosi, kad e, ir tos programos pabaigoje, prasėdant kitam laikotarpiu, ji išliks didžiausia pasaulyje. Jeigu jūs pažiūrėsite, kad drauge mes galime kalbėti apie 236 milijardus eurų, jei sudėsime bendrijos ir valstybių narių pinigus. Savai mes suprantame, kad bus tokių, kurie sakys, to nepakanka ir tie mokslininkai, kurie taip sakys, bus teisūs. Per artimiausius porą mėnesių įvykdysime šios programos tarpinę peržiūrą įvertinimą ir ponas Keli tikrai pažiūrėsime, ko galime pasimokyti, kokių pokyčių programoje reikia. Ir iš to padarysime išvadas. Ir man, jeigu aš būsiu patvirtinta ir atitinkamiems generaliniams direktoratams, kad galima būtų formuluoti pokyčius kitai bendrajai tyrimų programai tikrai panaudosiu visus tokios peržiūros rezultatus. Ponas Ransdorf. Istoriškai pigi darbo jėga visada buvo kliūtimi inovacijoms. Tokių atvejų praeitie matėme pakankamai daug. Dabar kriziai gilėjant kyla pavojus kad mūsų gamyba taip pat bus perkelta į šalis, e, kur darbo jėga pigesnė - Kinija, Indija, Afrika ar Latino Amerika. Tad ką ketinate daryti, kad ši grėsmė nebūtų tokia rimta? E, ką ketinate nuveikti, kad mūsų pramonės gamyba nebūtų perkeliama į šalis, kur darbo jėga pigesnė. Čia sudėtinga problema, nes e, ji aktuali bus ne tik man, jeigu aš būsiu patvirtinta, bet ir kitiem, kitiems komisijos nariams. Ką galime padaryti mokslo tyrimų srityje? Šioje srityje mes jau pripažįstame, kad pasaulyje Jau dabar susidurime su dideliais konkurentais, kurie praeitie netrodė tokie būsintys, tokie kaip Indija, Kinija, Brazilija, Japonija. Ką darome tose srityse? Na, visų pirma, bendradarbiaujame, pavyzdžiui, su Brazilija biokūros srityje, su Indija, saulės energetikos srityje, su Kinija, aeronautikos srityje. Tad manau, turime būti pakankamai atviri ir suvokti, kad kalbame apie tas šalis, kurios gal prieš dešimt metų ir nebuvo mūsų konkurentės, bet dabar tokios yra. Jos yra labai aktyvios, mobilios, agresyvios, jos yra mūsų konkurentės, bet mes turime bendradarbiauti su jomis, galbūt netgi didinti tą bendradarbiavimą ir tokiu būdu užtikrinti, kad nebūsime palikti, neatsiliksime. Pavyzdžiui, kaip kad atsitiko nanotehnologijų srityje, kai mus pralenkė JAV. Taigi, tas bendradarbiavimas yra labai svarbus, mes turime užtikrinti investavimą ten, kur reikia, kad to neįvyktų. Kolega Ransdorfas, papildomas klausimas. Dėkoju. Pastaroji krizė yra dar vienas e, Kondratievo ilgųjų bangų teorijos įrodymas. E, ką ketinate daryti, skatindama inovacijų klasterių kūrimą šioje sudėtingoje situacijoje? Kalbant apie klasterius, jeigu pažiūrėsime 169 straipsnėje, tai pamatysime, kad jau ES yra tokių klasterių. Turime bonus projektą, kuris apima Baltijos jūros regiono šalis, šalis apie Baltijos jūrą. Jos bendradarbiauja, spręsdamos visus klausimus, kurie rūpi to regiono šalims. Tai vienas rytis. Kitas rytis, kurią taip pat minėjau atsakydama poniai Valien, kai aš sakiau, kad svarbu turėti tokių pavyzdžių, kai mažesnės šalys tarpusavėje bendarbiauja tais atvejais, kai atskirai kažkokių mokslinių tyrimų negalėtų atlikti. Ypač svarbu skatinti tyrimus visose srityse. Ir e, kur tai bebūtų, ar septintojoje pagrindų programoje, ar kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę, ar kai kalbame apie supaprastinimą ir užtikrinimą, kad būtume atviri verslui, visur ten mes turime formuoti tokią politiką, kuri galų gale atneštų apčiopiamų rezultatų. Dėkuoju, dabar pasakys ponas Jens Rode. Pone Gegin Quinn, sveikinu Jūs atvykus į mūsų komitetą. Labai malonu girdėti nominuojamą kandidatą į komisijos narius, kuris kalba aiškiai. Galbūt e, Jūs jeigu būsite patvirtinta, sugebėsite įtikinti porno barosą, kad mokslo tyrimams reikia skirti daugiau lėšų ateityje. Um, think, uh, Rode, appreciate... Manau, ponas Rodė, jūs tikrai suprantate, kad ponas Baroso tokių galių neturi. Jis tikrai negali pateikti jokių garantijų, kai kalbama apie finansavimą. Ką jis gali daryti, tai e, įsitraukti, aktyviai įsitraukti į diskusiją dėl naujosios finansinės perspektyvos. Jau sakiau, kad ta diskusija tikriausiai nebus paprasta, ji bus labai sudėtinga nuo pat pradžios. Jeigu patvirtinsite mane kaip komisarė, man prireiks stiprios jūsų paramos tam, kad galėtume išlaikyti tai, ką turime ir galbūt, kad galėtume padidinti tas lėšas. Tačiau man tikrai teks smarkiai padirbėti, kad įtikinčiau komisiją pritarti. Tad atsakant jūsų klausimą, pono Baroso, aš nemanau, kad tokių garantijų dabar galėtume jums patekti. Na, turbūt žinote, kad pinigai ne visada seka paskui gerą valią. Ir aš pratęsiu kolegos klausimą, ar jūs galite užtikrinti, kad tikrai nenukarpysite finansavimo nei vienai sričiai. Ar tai reiškia, kad jūs atsisakysite visiškai dėrėtis dėl uh, lėšų perkelimo iš vienos srities į kitą? Atsiprašau, jeigu atsakydama ponė Rivasis sukūriau būtent tokią iliuziją. Bet kurioje srityje, bet kurioje biudžeto srityje reikia visada įvertinti, kas vyksta sėkmingai, kas pasiteisina ir kas ne. Ir visą tai mes visada darome, atlikdami įvertinimus, peržiūras ir jeigu aš būsiu patvirtinta tai, rengiantis diskusijoms dėl kitos finansinės perspektyvos, tokią analizę aš būtinai atliksiu. Be jokios abejonės darysiu tai bendradarbiaudama ir atvirai šnekėdamasi su šiuo komitetu. Nes e, aš labai gerai suprantu, kad e, jūs puikiai suvokiate įvairius šios politikos ryties aspektus, e, jūs turite įvairius prioritetus ir aš turiu būti atvira ir pasirengusi išgirsti, kurios sritis jūsų manimų turėtų keistis, kaip jos turėtų keistis ir kaip turėčiau aš reaguoti į tokius jūsų prašymus. Ačiū toliau kolega Marinesku. Ačiū pirmininkė, gerbama paskirtoji komisarė. Aš esu įsitikinęs, kad jūs žinote, kad šiuo metu ES darbo rinkoje dar egzistuoja tam tikrų apribojimų, nuo to kenčia ir mokslininkai. ES stengiasi pritraukti specialistų iš trečiųjų šalių į ES. Jūs pateikėte atsakymus į kai kurios klausimus raštu ir ten teigiate, kad jūs e, darysite viską, kad būtų skatinama penktoji laisvė, tai yra judėjimas, laisvas judėjimas po ES, o būtent mokslininkų laisvas judėjimas. Kaip Jūs manote, kaip tai įtako situaciją ES darbo rinkoje? Be abejo, kaip mes visi žinome, ta penktoji laisvė yra susijusi su rinkos sukūrimu. Mes turėtumėm skatinti tų žinių, kurias turime perdavimą ir užtikrinti, kad dirbtumėm siekdami panaikinti tuos tas kliūtis, kurios trukdo penktai laisviai. Turėtumėm siekti supaprastinimo, taip pat ir 3 procentų tikslo, tai priklauso mano kompetencijų sryčiai. Taip pat noriu paminėti ir intelektinės nusavybės teisės, taip pat patentų teisės. Uh, šios sritis patenka į kitų komisarų kompetencijos sritis. Bet mes turime dirbti kartu kaip komanda, tam, kad galėtumėm užtikrinti, kad būtų įgyvendinta ta labai svarbi penktoji laisvė. Reikėtų dirbti taip, kaip ir buvo dirbama kuriant bendrą rinką. Reikėtų įvertinti, kokios kliūtis ir barjerai dar kyla ir juos pašalinti vietoj kliučių ir barjerų reikėtų tiesti tiltus. Be abejo, ne viskas priklauso nuo manęs, daug kas priklauso ir nuo kitų komisarų, kad būtų tiesiami tie tiltai, kurie reikalingi norint įgyvendinti e, penktą laisvę ir sukurti tikrą bendrą rinką Europos Sąjungoje. Kolega Marinesku, papildomas klausimas. Be abejo. Mes turėtumėm užtikrinti, kad ES lėšos moksliniams tyrimams būtų panaudojamos veiksmingai. Be abejo, ne visą laiką moksliniai tyrimai duoda konkrečių rezultatų. Ką Jūs manote apie e, finansavimo skirimą atsižvelgiant į potencialius rezultatus? skirtoji komisarė. Ko gero yra lengviau apie tai kalbėti, negu kad iš tikrųjų kažką padaryti. Aš manau, kad e, tie moksliniai tyrimai, kurie duoda rezultatų, yra labai svarbus. Mokslinio tyrimų rezultatai gali padėti atsigauti mūsų uh, ekonomikai. Aš tikrai nenorėčiau nuvertinti mokslinių tyrimų vertės. Mokslininkai duoda mums priemonių, instrumentų. Ir jeigu mes tuos instrumentus teisingai panaudosime, tai galime skatinti darbo vietų kūrimą darbo rinkoje. Taigi manau, kad tą turėtumėm skatinti. Dėkoju toliau žodis kolegai Pirilo. Ačiū pirmininkė, gerbiama paskurtojo komisarė. Mokslinio tyrimų ir technologijų plėtros pagrindų programa yra labai svarbus Lisabonos strategijos instrumentas. Šis instrumentas turėtų skatinti ES konkurencingumą pagrista mokslo jau buvo pasiekta nemažai gerų rezultatų. Įgyvendinant projektus dalyvauja mokslininkai iš įvairių šalių. Aš manau, kad šiuo metu ypač būtų svarbu skatinti mokslinius tyrimus aplinkos apsaugos, o taip pat ir žemės ūkio sritise. Gerbiama paskirtoji komisarė, kaip Jūs manote, Galbūt reikėtų skatinti projektus susijusius ir su atskirai žemės ūkio projektais. Ką Jūs manote apie projektus susijusius tam tikrai žemės ūkio produktais? Kaip tie projektai galėtų būti trukti į septintąją arba galbūt į aštuntą mokslinio tyrimų pagrindų programą? Komisarė. Klimato kaita yra vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriais šiuo metu susiduria pasaulis. Tikrai nemažai mokslinio tyrimų atliekama klimato kaitos srityje. Pagrindų programos nemaža dalis yra skirta tyrimams susijusiams su tvaria plėtra. Na ir čia labai svarbu paminėti ir kovą su klimato kaita. Iš tikrųjų, ES teikia didžiausią finansavimą moksliniams tyrimams susijusiems su klimato kaita. Mes siekiame gauti kiek įmanoma daugiau duomenų apie klimato kaitą. Mes atliekame įvairius tyrimus susijusius su ekosistemomis, taip pat ir žemės ūkiu, žmogaus veikla ir taip toliau. Turiu pasakyti, kad yra tikrai daug mokslinių tyrimų projektų, kurie šiuo metu įgyventinami žemės ūkio srityje. Pagalvokime, koks būtų skirtumas, jeigu klimatas atšiltų dviem laipsniais ir kokią įtaką tai turėtų toms kultūroms, kurios šiuo metu auginamos ES, tarkim, Ispanijos pietuose. Tokiems moksliniams tyrimams mes skiriame daug lėšų, nes uh, Tokių tyrimų rezultatai mums gali padėti planuoti ir užtikrinti tvarę plėtrą. Aš manau, kad moksliniai tyrimai yra labai svarbus tose sritise, kurias jūs minėjote, ypač žemės ūkija. Kaip jau minėjau, mes kuriame bendras iniciatyvas, apjungiame valstybių narių veiksmus Vienas iš tokių projektų ir buvo susijęs su žemės ūkio įtaka klimato kaitai, taigi tokį galėčiau pateikti konkretų pavyzdį. Gerbiamas kolega, ar norėtumėt pateikti papildomą klausimą? Gerbiama komisarė, labai ačiū už jūsų atsakymą. Moksliniai tyrimai atliekami vairiose sritise - telekomunikacijų, energijos, sveikatos, aplinkos apsaugos ir taip toliau. Ar jau jūs matėte apie tai, kaip galima būtų koordinuoti darbą ir įvairiose generalinėse direktoratuose, tam, kad būtų galima pasiekti geresnių re rezultatų? Galbūt reikėtų supaprastinti administracinės procedūras aštuntoje pagrindų programoje tam, kad galėtų dalyvauti toje programoje ir smulkus bei vidutinis verslas. Jūs kalbėjote apie mokslinių veiksmų susijusių su moksliniais tyrimais koordinavimą tarp įvairių generalinių direktoratų. Tai dažnai susiję su kitų komisarų kompetencija. Vis dėlto koordinavimas vyksta, jis yra veiksmingas, jis turėtų būti uh, tęsiamas ir toliau dėl aštuntosios pagrindų programos. Jeigu aš būsiu paskirta eiti komisarės pareigas, tai visų pirma atliksiu išsamų septintos programos įvertinimą. Manau, kad tos programos vertinime bus nemažai pasiūlymų dėl to, kaip galima būtų įtraukti į programą smulkų bei vidutinę verslą. Visi kalba apie tai, kad smulkus ir vidutinis verslas nepakankamai traukiamas į programą. Tik reikia pagalvoti, ką būtų galima padaryti. Aš manau, kad mes turėtumėm apibriežti tam tikras tikslinės rytis, kurios yra aktualios mažoms bei vidutinėms įmonėms. Mes turime išgirsti, ką sako ir įmonės, ko jos nori. Uh, mes turėtumėm kurti rizikos pasidalinimo priemonės. Tos priemonės galėtų, turėti, galėtų būti įvairios formos. Įmonės labai skiriasi. Vienos įmonės e, dirba pažangių technologijų srityje, kitos kitose srityse, taigi reikėtų skatinti smulkių bei vidutinių priemonių e, įmonių įtraukimą į aštuntą programą. Toliau klausia ponia Gutierės Kortinės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone paskirtuoji komisijos narė. Parlamentas paprastai kovoja su taryba ir pastaruoju metu mes matome, kad kad valstybės narės bando tarsi nacionalizuoti įvairių generalinių direktoratų biudžetą biudžeto dalis, kurios skirtos septintai pagrindų programai, o tai kelia nerima dėl vykdomo darbo kokybės ir dėl Europos gebėjimo savarankiškai priimti sprendimus. Nepamirškime 175 sutarties straipsnio. Parlamentui Anksčiau nebuvo pateikiama daug informacijos apie pamatinės programas, apie skiriamų lėšų dydžius, apie tas lėšų dalis, kurios gražinamos į nacionalinius biudžetus. Komisijoje paprastai priimamas bendras sprendimas, kam, kas turės galimybę vykdyti bendrus projektus susijusius su žinių centrais. Noriu išgirsti Jūsų atsakymą, kaip tai bus daroma. Ačiū, ponia Gutieris. Net nebejokite, kad aš ginsiu mokslinio tyrimų programą komisijoje. Jeigu pažiūrėsite, kaip viskas vyksta, pastebėsite, kad moksliniai tyrimai išsklaidyti per visą Europą. Mes labai daug praradome galimybių. Anksčiau jūs užsiminėte ir mes kalbėjome apie JAV, apie Kiniją, Indiją ir kitas valstybės, kurios veikia mokslinio tyrimų srityje. Ašgi norėčiau, kad būtų labiau koordinuojamas darbas. Aš jau anksčiau minėjau, kad pavyzdžiui saugaus maisto tinklo programos ribose vykdoma vienas kitas dubli, labai didelis skaičius dubliu, besidubliuojančių programų, aš jau minėjau. Visgi 27 valstybės narės, kurios veikia atskirai mokslinio tyrimų srityje ir kiekviena atskirai ir visos kartu gali padaryti daug daugiau, negu kad darė iki šiol. Todėl faktiškai aš tikrai bandysiu tai užtikrinti. Kitas dalykas - spaudimas, kurį daro valstybės narės. Aišku, jos spaudžia, kad būtų sumažintos iš nacionalinių biudžetų skiriamos lėšos mokslinių tyrimų sričiai, bet jeigu man pasiseks ir jūsų komitetas patvirtins mano kandidatūrą, aš tikrai stengsiuos, kad tokios praktikos nebūtų. Papildomas klausimas. Aš noriu ir paklausti, ir pasiūlyti. Ar negalėtumėte paaiškinti, kaip bus taikomas 185 straipsnis, kai bus sudaromas biudžetas ir kas priims sprendimus dėl bendrų programų, kai bus atrenkami projektai. Ar visa tai bus koordinuojama su mokslinio tyrimų agentūra? Ar reikės parlamentui patvirtinti tokius projektus ir programas? Tam klausiu dėl to, kad būtų didesnis aiškumas užtikrintas. Atsakymas. Pone Gutierrez, visiškai akivaizdu ir mes gerai abi suprantame, kad turime kalbėti apie partnerystę, jeigu norime apginti mokslinius tyrimus ir jeigu norime, kad ES vieningai veiktų. Tai tada man reikia užsitikrinti jūsų nuoširdžią paramą Jūs atstovaujate visoms 27 valstybėms narėms, todėl gerai žinote, kas vyksta kiekvienoje iš jų atskirai, bet mums reikia veikti kartu, priimant sprendimus dėl tolesnių žingsnių. Ar tai būtų septintosios pagrindų programos vertinimas, ar tai būtų busimoji diskusija dėl aštuntosios pagrindų programos, ar kokia kita sritis. Jūs tikrai turite man padėti ir aktyviai dalyvauti, jeigu norite, kad kita pagrindų programa būtų dar geresnė ir kad tikrai ateityje veiktų Europos mokslinio tyrimų erdvė. Ačiū. Toliau ponia Thompson. Pane paskirtoji komisarė, aš norėčiau grįžti prie moterų ir mokslinio tyrimų klausimo. Jūs sakėte, kad reikėtų sudominti moteris plačiau veikti mokslinio tyrimų srityje. Per ankstesnės kandencijos parlamentą aš šią temą rašiau pranešimą ir pateikiau tokius skaičius. Jeigu pažiūrėsime, kiek moterų studijuoja universitetuose, tai jų yra per 60 tūkstančių. O jeigu pažiūrėsime, kiek jų dalyvauja mokslinio tyrimų mokslinėme tyrimajame darbe, tai jų yra vos iki 30 procentų. Kaip matote, netitikimas didžiulis. Bet Europoje ir talento, ir gebėjimo potencialas yra didelis ir tai reikia išnaudoti, atsižvelgiant į tą konkurenciją, su kuria susidurėme pasaulyje. Dar pagal šeštąją pagrindų programą buvo siekiama įtraukti plačiau moterų į mokslinį tyrimą į darbą ir daugiau finansuoti projektų, kuriuos vykdo moteris. Bet dabar tik 20 procentų iš mokslinio tyrimų fondų yra suteikiama moterų vykdomiems projektams finansuoti. Todėl vargu ir čia galime kalbėti apie lygybę. Todėl noriu paklausti, kaip jūs užtikrinsite tikrąją lygybę ES ir didesnį moterų vykdomų programų finansavimą. Na, į jūsų pirmą klausimą aš atsakysiu taip. Dėl jūsų antrojo klausimo. Jūs visai teisingai pastebėjote ir savo pranešime ir dabar, kad tokia padėtis, kokia yra, negali mūsų tenkinti, nes mes neišnaudojame nei turimo talento potencialo, nei turimų žmogiškųjų išteklių potencialo. Ir aš manau, kad mes turime pradėti nuo savo generalinių direktoratų. Pirmiausia, turėtume nusistatyti 40 procentų moterų dalyvavimo ekspertų grupėse tikslą ir imtis šio darbo. Jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta, aš sieksiu, kad geras valdymas, apie kurį mes kalbame, apriektų ir moterų lygybės aspektą. Moterims kad jos galėtų pradėti, pavyzdžiui, savo verslą ir verslą mokslinių tyrimų srityje, reikia sukurti tam tikras sąlygas. Kitas dalykas, reikia panaikinti tą atotrukį, kuris egzistuoja atlyginimų srityje, turiu galvoje atlyginimus mokamus vyrams ir moteriams. Dar vienas dalykas, kai pasirodė komisijos komunikatas, taip apie tai buvo užsimeta ir buvo kalbama net, kad reikėtų organizuoti specialią šviečiamąją kampaniją, apriepiant jau nuo pradinės mokyklos ir aukštesnės visas mokslo įstaigas, kad būtų geriau išaiškinama, kaip moteris gali dalyvauti moterų tyrimuose. Iš tiesų, pramonė, pavyzdžiui, labai gerai veikia kai kuriuose sritise, turiu galvoje jos gebėjimą išlaikyti moteris darbe ir skatinti jas dirbti. Manau, kad mes galime veikti nemažiau sėkmingai. Ačiū. Dėkuoju. Ar turite papildomą klausimą? Labai džiaugiuosi jūsų atsakymu. Taip pat ir dėl to, kad šiuo metu 400 Europos mokslo tyriejų dirba jungtinėse valstijose. Tai taip pat potencialo švaistimas. O siekiant įgyvendinti Lisabonos tikslus, pagal komisijos skaičiavimus mums Europoje reikia 700 tūkstančių mokslininkų. Visiškai sutinku su jumis. Kuomet keliame savo tikslus, turime užtikrinti, kad jie bus įgyvendinti, kad tie tikslai nepakiptų ore. Turime numatyti konkrečius instrumentus, konkrečias politikas, kurios leistų tuos tikslus įgyvendinti. Dar kartą akcentuoju, kad e, kalbant apie moterų lygybės klausimus, e, reikia informacijos, komunikacijos programos. Čia kalba eina ne vien tik tai apie lyčių lygybę ar neligybę, bet ir apie talentų švaistymą. Parlament. Komisija ką tik pateikė įvertinimą apie šeštą pagrindų programą, sako ponas Eiler. Ten kalbama apie tai, kad e, į universitetai ir smulkės bevitinės įmonės programą nedalyvaudavo dažnai dėl biurokratinių kliučių. Uh, Jūs diplomatiškai sakote, kad jūs norite kažką tai daryti, bet be abejo reikia atsižvelgti tai, kad mokesčių mokėtojų pinigai turėtų būti naudojami prasmingai. Pateikite labai diplomatišką atsakymą, netrukus vertinsime septintą programą Na, o įmonės ir dabar sako, kad biurokratinės kliūtis ir yra ta priežastis, kodėl septinta pagrindų programa nepakankamai gerai funkcionuoja. Tik aš noriu jūsų konkrečiai pasiteirauti. Ką jūs ketinate daryti, kai bus atliktas tarpinis programos vertinimas ir kaip jūs ketinate spręsti tas problemas, kurias aš paminėjau? Aš tai very... Dar kartą nekartosiu viso to, kas jau yra padaryta septintojoje pagrindų programoje. Konkrečiai, artimiausioje ateityje, jeigu būsiu patvirtinta komisijos nare, aš parengsiu komunikatą parlamentui ir tarybai dėl supaprastinimo. Tai leis mums pažvelgti, paieškoti naujų koncepcijų finansavimo srityje. Konkrečiai e, galima fiksuotų sumų panaudojimą, Ir beje, e, Europos audito rūmai pripažino, kad tai yra svarbi priemonė. Aš taip pat stengsiuosi užtikrinti nuoseklumą. Viena iš kritikos ryčių, kurią girdžiu, yra štai kokia, kad kažkas pradeda vykdyti projektą, o paskui įpusėjus ima ir pasikeičia kažkokias projekto sąlygos. Todėl Mums čia reikia nuoseklumo. Taigi, užtikrinsiu tolesnę pažangą supaprastinant finansavimo dalykus. Greta to, aš e, nekalbėjau apie tai, kad e, reikės peržiūrėti ir finansų reglamentą ir kad čia reikės konkrečiai kalbėti apie specifinius klausimus susijusius su toleruotina klaidų rizika, būtent ties tuo aš susitelksiu šioje srityje. Papildomas klausimas, sako panas Eiler. Mes kalbėjome apie smulkių bei vidutinių įmonių įtraukimą. Man kila toks klausimas, kaip komisija ketina veikti kitose sritise dažnai prabėga pusantrų metų nuo to, kada yra teikiamas paraiškos ir kada konkrečiai gaunamas finansavimas. Tai yra labai ilgas laiko tarpas. Ką jūs skatinate daryti, spręsdama šią problemą? Visiškai priimu jūsų kritiką jau septintojoje pagrindų programoje laikas nuo paraiškos iki sutarties jau yra sutrup, sutrumpintas. Žinoma, turime dirbti ir toliau tą laikotarpį trumpinti. Tai bus mano e, netidėliotinas prioritetas dirbant su generaliniu direktoriumi direktoratu ir be jokios abejonės šis klausimas iškils per tarpinę septintosios programos peržiūrą. Tai yra vienas iš mūsų tikslų ir aišku, tai padės mums įtraukti vidutinės smulkės įmonės į pagrindų programą. Dėkoju. Dabar paklaus ponas Paška. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Jūs sakėte, kad norite sukurti Europos bendramokslinių tyrimų erdvę, taip pat jūs ketinate skatinti penktą judėjimo laisvę. Taip pat jūs kalbėjote ir apie intelektinės nusavybės teisę. Uh, Vis dėlto tai yra valstybių narių kompetencija. Valstybės narės taiko labai skirtingas taisyklės dėl intelektinės nusavybės teisės. Kaip jūs ketinate įveikti šį iššūkį? Kalbant apie intelektinės nusavybės teisės, ši problema yra sudėtinga, kontroversiška. Visi suvokia, kad ji yra vienas iš tų barjerų, kurį reikia pašalinti. Tai sritis, už kurią atsakau ne aš, bet e, komisaras Kalas, jeigu jis bus patvirtintas parlamento, dirbs šitoje srityje. Man būtina dirbti su juo, su jūsų komitetu ir su valstybėmis narėmis, siekiant išsiaiškinti, kaip pakilėti diskusiją šioje srityje į aukštesnį lygį, pademonstruoti, kad tai tikra problema, tikra kliūtis trukdanti žmonėms įsitraukti į septintąją pagrindų programą. Ir tą daryti turime koordinuodami savo veiksmus visoje ES. Aš manau, kad galima bendradarbiauti sėkmingai bendradarbiauti, gal esu šiek tiek naivi, bet bet kuriuo atveju tikrai dirbsiu drauge su kolega komisaru ir bandysiu skatinti diskusiją, stiprų įsipareigojimą ir jeigu šio komiteto nariai mane parems, šiaip ar taip, jie atstovauja savoms valstybėms narėms ir turi daug uh, žinių apie egzistuojančius e, barjerus, tuomet galbūt mums pavyks tos barjerus pašalinti ir nutiesti reikiamus tiltus. Papildomas klausimas. Aš pritariu tam, kad tai yra iš tikrųjų labai sudėtingas klausimas, bet aš manau, kad mums reikėtų eiti būtent tokiu keliu. Taigi, bendradarbiaudama su mumis, o taip pat ir su savo kolegomis, jūs turėtumėte daryti viską, kad tas tikslas būtų pasiektas. Man atrodo, kad ir e, galbūt jūs galėtumėte konkrečią datą paminėti, iki kada tą problemą būtų galima išspręsti me, I... Jei tai priklausytų nuo manęs ar nuo jūsų komiteto, turėtume tai padaryti tuoj pat, netidėliojant. Bet e, programoje turi bendradarbiauti ne tik e, mes ir jūs, bet ir kiti, kitos suinteresuotos grupės ir visi drauge mes turime užtikrinti, kad ta konkreti intelektinės nusavybės apsaugos problema būtų išspręsta kuo galima greičiau. Pasiremiant e, tų, kurie galvoja, kad intelektinės nusavybės apsauga yra pagrindinė kliūtis jiems patekti į tą programą nuomonę. Ačiū, mėly kolegos. Baigiame svarstyti visus klausimus. Staupėme šiek tiek laiko, baigiame anksčiau negu tikėjusi. Ačiū už tai, kad dirbote taip disciplinuotai. Na, nu, dabar susitikimo pabaigoje aš norėčiau dar kartą suteikti žodį poniai Gagagen Quinn, tam, kad galėtų pateikti baigiamasias pastabas buvo susitarta, kad mūsų susitikimo pabaigoje kandidatė dar gaus penkias minutės, taigi iš karto ir suteikiu žodį poniai Gadgen Quinn. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, iš juos klausimus atėjau labai susitelkusi. Stengiausi pasirengti kiek tik tai įmanoma, Ir man asmeniškai tai priminė universiteto baigimo egzaminus. Ypač e, žiūrint mano sūnų akimis. Aš manau, kad dialogas yra mūsų Europos demokratijos šerdis. Mes diskutavome apie platų klausimo ratą, išklausiau daug klausimų ir susirūpinimo, suprantu visą tai. Politinėme gyvenime mes suprantame, kad mokslo tyrimai, inovacijos visų pirma reiškia protingų sprendimų bendroms problemams spręsti suradimą. Todėl turime sutelkti savo išteklius toms problemams spręsti. Ekonomikos skatinimas, E, diversifikacija energetikos srityje, sprendimai užtikrinant sveiką senatvę. Visą tai reikalauja sprendimų. Trumpalaikėje perspektyvoje tai reiškia inovacijų ieškojimas mūsų ekonomikos gaivinimo planui įgyvendinti, užtikrinant e, išmintingą, tvarę, ekologišką ateitį Mes turime būti labiau apriepiantys, palankesni smulkioms vidutinėms įmonėms, joms dalyvaujant pagrindų programoje. Čia turime dirbti partnerystėje su Europos parlamentu, konkrečiai su šiuo komitetu, panaudoti mūsų bendrą intelektinį potencialą, dirbti drauge su valstybėmis narėmis, dirbti taip pat ir su privačiu sektoriumi, skatinant investicijas į inovacinės rinkas. Aš su viltimi žiūriu į ateities iššūkius ir tikiuosi, kad Europos parlamentas patvirtins mano kandidatūrą. Nes mokslo tyrimai, mokslas, inovacijos atsidūrė ES politikos centre, atveria naujas galimybės. Aš žinau, kad jūs į savo darbą žiūrite labai rimtai tą patį darau ir aš. O tai reiškia, kad mes, kaip politikai, o čia visi tokie esame, jau minėjau, kad jeigu žiūrite į mane kaip į valstybės tarnautoją, tai klystate. Aš esu politikė, aš esu rezultatų siekėja, bet tų rezultatų pasieksiu tik tada, jeigu mane jūs visi paremsite inovacija visų pirma susijusi su mūsų bendru darbu siekiant pokyčių. Jokiais būdais neturi būti taip, kad pokyčiai keistų mus. Aš manau, kad mes galime sukurti naują atradimų dvasę Europoje, kuri būtų novatoriškesnė. Aš manau, kad šiandien uh, yra tokio gilesnio dialogo pradžia. Užtikrinu jums savo paramą, bendradarbiavimą. Tai, kad būsiu atvira su jumis. Garantuoju taip pat savo mąstymo nepriklausomybę. Anksčiau esu jau buvusi čia parlamente, komitetuose ir žinau, kad ir kaip anksčiau, taip ir šiandien turėčiau jums pateikti tam tikrą nepriklausomybės priesaiką. Priminsiu, kad man jau dešimt metų teko dirbti kaip nepriklausomai vienos iš Europos institucijų tarnautojai. Taigi šiandien yra naujo bendradarbiavimo dialogo pradžia. Ir tik dirbdami drauge. Mes galime pasiekti tų rezultatų, kurių nori mūsų žmonės. Jie nori darbo vietų savo, vaikams, anūkams, nori saugių darbo vietų, nori naujų, net, neteršančių technologijų. Visą to galima pasiekti tik tai įgyvendant realią politiką. Na ir dar vienas dalykas. Aš žinau, kad yra e, e, nusistovėjusi tokia tvarka, kad komisijos nariai visada laukia, kol parlamentas juos pakvies atvykti. Aš noriu pasakyti, kad jeigu jūs mane patvirtinsite, tai dirbdama su savo generaliniais direktoratais, įgyvendindama inovacijų ir mokslo tyrimų politiką, aš atvyksiu pati į parlamentą prašydama jūsų nuomonės, jūsų patarimo tose konkrečiose politikos rytise. Politikos, kuri turi būti mūsų naujos ekonomikos šerdyje. Esu dėkinga už tai, kad išklausėte manęs. Dėkoju Jums už visą papildomą informaciją, kurią šiandien čia gavau. Tikrai tikiuosi, kad puikiai bendradarbiausime. per ateinančius penkis metus aš tikiuosi galėsinti atvykti čia ir pasakyti, kad didžiuojuosi tuo, ką mes visi draugė būsime nuveikę. Frau Gegenkring, ich darf mich. Äh Visų kolegų vardu norėčiau Jums padėkoti, ponė Gergen Quinn. Ačiū už tokią gyvą diskusiją, už Jūsų konkrečias mintis, už Jūsų discipliną, konkrečius atsakymus. Labai ačiū. Tikrai praleidome kartu su Jumis tris labai įdomias valandas. Jums linkiu kuo geriausios kloties. Noriu padėkoti visiems kolegoms. Tikrai ačiū už tai, kad buvote tokie disciplinuoti ir kad darbą baigėme laiku. Rytoj darbą tęsime.